Okay, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, prašau visų susėsti, kad galėtume laiku pradėti mūsų posėdį. Ir kaip visi puikiai žinote, šiandienos e, posėdžio laikas yra griežtai suskirstytas. Norėčiau visų pirma pasisveikinti su ponu Valdžiu Dombrovskiu, komisijos, Europos komisijos vykdančiuoju vicepirmininku, kuriam patikėta atsakomybė, kuris turėtų e, perimti priekybos e, sritį. Ponas Dombrovskis jau yra Europos komisijos narys ir norėčiau priminti, kad, šio, kad šių klausimų tikslas e, sutelkti dėmesį į prekybos klausimus, o ne, apie, o ne į kitas sritis ar užduotis. Šios savaitės pradžioje sulaukėme pono Dombos karaštiškų atsakymų į mūsų klausimus. Šie atsakymai išdalinti nariams bei paskelbti parlamento interneto svetainėje. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad raštiškose atsakymuose ponas Dombrovskis konkrečiai įsipareigojo, kad jis e, m, sieks, kad jis e, suteiks parlamentui galimybę ratifikuoti, teikti pritarimą visiems prekybos susitarimams ir kad jokie laikini prekybos susitarimai neįsigalios, kur parlamentas neduos savo pritarimo. Noriu taip pat jūs informuoti, kad teisės, parlamento teisės reikalų komitetas e, neišreiškė jokių prieštaravimų ir nėra jokių kliučių renkti šį klausimą, e, kad ponas Dombrovskis perimtų atsakomybę už prekybos sritį. Norėčiau pristatyti mūsų šiandienos klausimų struktūrą. Viskas numatyta parlamento darbo tvarkos taisyklėse. Ir noriu pabrėžti, kad turime užtikrinti e, lygiavertes galimybės ir bešališkas galimybės ponui Dombrovskijui prisistatyti ir e, pristatyti savo nuomonės. Visų pirma, ponas Dombrovskis e, padarys įžanginį, bus įžanginis jo pasisakymas, neilgesnis nei 15 minučių ir paskui 25 e, komiteto nariai užduos klausimus. Pirmajame e, klausimų rande e, septyni prekybos komiteto frakcijų koordinatoriai užduos klausimus, o antrajame klausimų raunde 18 komiteto narių užduos klausimus atitinkamai pagal e, politinių frakcijų turimas kvotas. Kiekvienam klausimui numatytos penkios minutės. Vieną minutę nariui suformuluoti savo klausimą. Po to e, ponas Dombrovskis e, turės dvi minutės atsakyti į tą klausimą ir jei iškils būtinybė, e, klausimą uždavęs narys dar turės galimybę užduoti papildomą klausimą, nelgiau nei vieną minutę, ir e, po to vieną minutę ponui Dombrovskijui atsakyti į papildomą klausimą. Taip pat noriu labai aiškiai pasakyti, kad tie klausimai turi būti susiję, papildomi klausimai. Nariai neturėtų iškelti naujų temų tuose klausimuose. Ir aš pasilieku teisę nesankcionuoti papildomų klausimų, jeigu tu nebus susiję papildomi klausimai. Kolegos, išnaudokite galimybę užduoti papildomą klausimą taip, kad sulauktumėte tikslaus atsakymo. Jeigu pirmasis jūsų klausimas yra bendresnio pobūdžio, stenkitės papildomą klausimą suformuoluoti tiksliau, kad sulauktumėte aiškaus atsakymo. Išklausę, po, po to, kai bus užduoti 25 klausimai, e, gale ponas Dombrovskis turės galimybę apibendrinti e, diskusijas ir jam numatytos tam pasisakymui penkios minutės. Mūsų klausimui numatytos 3 valandos ir aš tikrai e, griežtai reikalausiu, kad būtų laikomasi pasisakymui numatyto laiko. Čia sėdintis mm, Marti e, tikrai labai e, griežtai prižiūrės, kad būtų laikomasi e, pasisakymui numatyto laiko pribojimo. Vertimas e, mūsų posėdėje vyksta 23 kalbomis. Visi kalbėtojai gali kalbėti gimtają kalbą. Ir norėčiau priminti visiems, kad turėtumėte kalbėti aiškiai ir nepernelik greitai, kad būtų įmanoma jūs išversti. Ir, žinoma, mes esame demokratinė institucija ir e, šis klausimas yra transliuojamas parlamento, per parlamento svetainę. O po posėdžio bus galima pasiklausyti ir pasižiūrėti e, šio klausimo įrašą parlamento svetainėje. Noriu pasisveikinti su visais, kurie stebi šį posėdį visame pasaulyje. Ir aš nebejoju, kad juo tik, tikrai daug kas domisi, kad yra didžiulis susidomėjimas. Nes prekybos politika yra iškilę daugybę iššūkių. Jie egzistavo dar prieš koronos epidemiją. Uh, daugybė politikų daugybėje šalių bando mm, atverti Pandoros skrynę, tai yra griebtis protekcionistinių priemonių. Aš esu įsitikinęs, kad tai netinkamas kelias šiandienos vis e, labiau globalizuotame pasaulyje mes turime stiprinti taisyklėmis grindžiamą pasaulinę prekybos sistemą norėčiau paminėti keletą dalykų. Tiekimo grandinę, įgyvendinimo užtikrinimą ir e, ekologiškumo priemonės. Verčių grandinė, kurią turi puoselėti įmonės pasaulyje, turi būti tvari, tačiau ji nėra pakankamai gyvybinga, ypač dabartinėje krizės situacijoje. Ir tikrai turime pamastyti e, apie verčių grandinę, pasiekti, kad ji taptų atsparesnė, stabilesnė ir tuo suinteresuoti ir gamintojai, ir vartotojai. Ir kaip sakė Šekspyras, geriau trim valandom per anksti negu minutę vėluoti. Taigi nepamirškime ir, ir E, prievolės viską kruopšiai patikrinti, kalbant apie verčių grandinę. Ir per šią kadenciją pasiekime, kad verčių grandinės taptų gyvybingos e, ir sąžiningai užtvirtintos, užtikrintos. Sąžininga priekyba tai labai svarbi tendencija priekybos politikoje. Mūsų komitetas visada pasisako už judėjimą uh, siekinti sąžiningos prekybos ir mes palaikome sąžiningą prekybą. Antras svarbus prekybos aspektas - gyvendinimo užtikrinimas. Esu tvirtai įsitikinęs, kad turime peržiūrėti savo prekybos sutartis ir pasiekti, kad prisijimti įsipareigojimai ir e, prievalės būtų, egzistuotų ne tik popieriuje, kad tai būtų įgyvendinta praktikoje. Tai viena iš mūsų laukiančių prievolių per šią kadenciją užtikrinti tai ypač priekybos ir tvarumo, priekybos sutarčių tvarumo e, nuostatas. Įgyvendinimo užtikrinimas svarbus ir kitose sritise, kur susidurėme su nesažningos priekybos praktika, jeigu jos griebėsi mūsų priekybos partneriai. E, todėl lauksiu žinių apie tai, ar yra mąstoma apie naujus įgyvendinimo, užtikrinimo įrankius ir ar ponas Dombrovskis yra numatęs tokius siūlyti. Ypač kalbant apie mūsų draugus Anapus Atlanto, pavyzdžiui, Boeing e, atvejis e, padarė daug žalos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir turime e, pasiūlyti atsakymą šiuo klausimu, nes nesažiningų subsidijų Boeingo įmonė atvejį komisija turi labai ryštingai ir griežtai traktuoti. Ir e, žalinimo priemonės m, ekologiškas virsmas, tai aktualu ir piliečiams, ir parlamento nariams. Priekybos politika turi būti tvirtai susijęta su e, žaliuoju susitarimu. Ir mūs, mums iškyla dar vienas iššūkis pasiekti, kad žalėsis susitarimas turi įtrauktas į prekybos politiką. Žinoma, e, tarp valstybinis anglės taršos mokestis yra vienas iš mechanizmų, bet tai ne, ne vienintelė galimybė pasiekti, kad prekybos politika taptų ekologiškesnė. Pavyzdžiui, žaliųjų prekių, žalių E, paslaugų subsidijų reglamentavimo aspektai taip pat turi aptarti šiame kontekste, taip pat pasiekti, kad priekyba e, būtų vykdoma ekologiškesnėje aplinkoje. Ir noriu taip pat aptarti du institucinius aspektus. Vienas iš jų svarstomas ir, ir čia prekybos komitete. Pone Dombrovski, Jūs e, turite lentelę su prekybos komiteto svarstamomis e, temomis ir matote, kad tikrai nelengva apriepti visas įtrauktas temas. Tačiau kita vertus, prekybos politika yra viena iš kelių Europos kompetencijos sričių, e, išimtinės kompetencijos, ES išimtinės kompetencijos sritis ir noriu pabrėžti, kad e, kai tapsite atsakingas už prekybos klausimus, tai bus, na, darbas visų etatų. E, parlamentui taip pat patikėta galimybė analizuoti prekybos politiką ir mums gyvybiškai svarbu, kad už prekybą atsakingas komisijos narys e, ž, nuolatos m, realiai esmingai e, būtų įsipareigojęs m, ateiti, e, susitikti su Inta komiteto nariais. O ne tik, e, mes, mes tikimės, kad su mumis m, vyks darbas ne, visą laiką, o ne tik, tik po to, kai kažkas bus patvirtinta. Taigi tikim, tai tiek būtų e, aptariant ir institucinius aspektus mano įžangoje. Taigi, ponia Dombrovski, dabar galimybė Jums padaryti savo žanginį pasisakymą. Jūs turite 15 minučių, prašau. Priekšsēdētāja kungs, godātie Eiropas parlamenta. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man didelė garbė yra tai, kad komisijos pirmininkė von der Leyen patikėjo man atsakomybę rūpintis prekybos klausimais. Noriu padėkoti Jums už galimybę pasikalbėti su Jumis šiandien ir išdėstyti tas užduotis, kurios kyla ateinančiais metais prekybos rytyje. Taip pat ir pažvelgti į jas iš platesnės perspektyvos. Aš manau, kad šiandien e, patikėsite man e, šią atsakomybę. Mes susidurėme su daug e, įvairiausių iššūkių, bet Latvija sakome, kad jeigu turi rankas, tai gali dirbti. <clears throat> Aš e, Europos e, komisijoje dirbo jau trečią kadenciją ir tai yra ir daug ką žinau. Prekyba turi dirbti žmonėms. Prekyba yra galingas ginklas. E, ji prisideda prie <clears throat> E, kokybiškų darbo vietų kūrimo ES. Aišku, prekyba yra daug daugiau negu vien tik prekyba. Europos prekybos politika turi padaryti daugiau, kad mes e, išspręstume šių dienų iššūkius. Dėl to mes mūsų prekybos politiką peržiūrime šiuo metu. Dirbti su jumis, gerbėmi parlamento nariai ir su kitomis suinteresuotomis pusėmis, pilietinė visuomenė. Ir tai darydami mes pateiksime naują kelio gairių planą prekybos politikai. Tai turėtų būti uh, platesnis planas siekiant platesnio skaitmeninio atsigavimo. Jis turi būti modernus, e, atitikti mūsų geopolitinius tikslus ir vertybės. Reikia išnaudoti visas galimybės ir mūsų bendrovėms visame pasaulyje. Turime sustiprinti savo priemonių rinkinį, kad apsigintume nuo nesažiningos praktikos. Taip pat turime panaudoti savo spresias pusės kaip e, stipriausia prekybinis, prekybinis blokas pasaulyje ir daryti įtaką visame pasaulyje. Tik tai atvira pasauliui <clears throat> Europa gali formuoti 21 amžiaus politiko. Todėl aš e, siūlau e, mūsų politiką pagrysti taisyklėmis pagrįsta politika e, ir siekti tvarumo tikslų, sustiprinti laisvą sąžingą priekybą, darantis su partneriais, tuo pat metu stiprinti mūsų gynybos ir gyvendinimo pajėgas. Taip pat e, mūsų lyderystę sustiprinti <clears throat> priekyboje, valdant e, svarbiausius santykius. Ponas ir ponai, pirmas prioritetas būtų reformuoti taisyklėmis pagrįstą pasaulinės prie, priekybos valdysenos sistemą. Ji turi tikti šiandien pasauliui. Tai reiškia, kad PPO turėtų spręsti greitai ir veiksmingai visus ginčius pagal griežtas taisyklės, užtikrinant vienodas žaidimo sąlygas. PPO su tvariais pasaulio vystimosi tikslais ir e, PPO, kuris reaguotų į skaitinę revoliuciją ir panaudotų e, duomenų sklaidą. Čia e, prioritetas būtų darybos dėl elektroninės prekybos ir aišku, labai svarbu laikytis mūsų duomenų apsaugos taisyklių. Europa turi įtaką, yra pakankamai autoritetinga, kad čia vadovautų. Pandemijos kontekste mes jau patekėme naujų idėjų dėl prekybos ir sveikatos iniciatyvo, kas palengvintų e, prekybą farmacijos ir medicinos prekėmis. Šiandien džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad pradėsiu PPO prekybos ir klimato iniciatyvas dėl žaliųjų prekių ir paslaugų ir laukiu galimybės aptarti šios klausimus su jumis arčiausia pasitaikančią progą. Tvarumas ir klimatas. Prekyba gali duoti čia rezultatų. Norėčiau paminėti savo patirtį dirbant tvarių finansų srityje. Europa yra pirmasis regionas turintis tinkamų teisės aktų šioje srityje ir yra pasaulinė lyderė. Mano požiūris buvo niekada nebuvo iš viršaus į apačią, bet alijansų kūrimas, siekis užmėgsti ryšius ir aš tai manau ir toliau dirbti su partneriais yra svarbiausia siekiant rezultatų. Kiekvieną kartą, kai kiekvienas mūsų prekybos susidarimas turi tvaraus uh, vystimosi skyrius. Žinoma, reikia stiprinti jų gyvendinimą. Ir aš pasiryžęs dirbti su jumis ir su mūsų naujų prekybos nuostatų įgyvendimų pareigūnų, kad pasiektume rezultatų. Komisija pasiūlys laikytis Paryžiaus klimato sustarimo, kad tai būtų vienas svarbiausių elementų ateities priekybos sustarimuose. Mes darysime daugiau, kad užtikrintume lyčių lygybę, e, darbo teisės ir taip pat nuostatas panaikinti vaikų, vaikų darbą. Ir gyvendinančios skyrius mes siūlysime daugiau detalių. Dirbsiu su komisijos nariu Renders, kad e, e, komisijos pasiūlymas dėl privalomo griežto tikrinimo būtų patvirtintas jau kitais metais. Ponas ir ponas, vienas tvarumo klausimų yra apsaugoti Amazonės miškus. Tai yra mūsų planetos plaučiai. Ir didžiausias mūsų pranašumas yra tai, kad turime partnerystės susiję su Merkosiūro šalimis, kurios vyksta. Šis sutarimas, e, sutarimą patvirtinti užtruko 20 metų. Tai pirmasis sustarimas, kurį Merkosiūras patvirtino su pasauliniu partneriu. Tvarumo skyrius yra progresyviausias palyginti su visais prekybos sustarimais. Ten aiškiai pareikšti įsipareigojimai kovos su miškų naikinimu ir Paryžiaus sustarimo gyvenimu. Tačiau aš pripažįstu, kad nariai e, pilietinė visuomenė ir piliečiai reiškia nepastenkinimą kai kuriais atvejais. Aš tam pritariu. Todėl turime padvigumti savo diskusijas su Merkosūro partneriais, kad rastume sprendimų Amazonės regionui. Tai bus labai svarbus elementas e, siekiant ratifikuoti šį sustarimą. Gerbėjai nariai, atvirumas eina ranka rankon su sažiningumu. Kad sustiprintume mūsų įsipareigojimus siekti prieky, sąžiningos prekybos, turime dirbti su partneriais. Tuo pat metu turime stiprinti ir mūsų gynybos ir e, sustarimų gyvenimo įrankius. Europa turi tapti labiau teigianti, gindami savo bendrovės, užtikrindami savo strateginį interesų apsaugą, stiprinant tarp, tarp pusavę sąveiką ir vienodų žaidimo sąlygų principų gyvenimą. Turime naikinti kliūtis, saugoti mūsų darbuotojus, vartotojus ir bendrovės ten, kur prekybos partneriai nesilaiko taisyklių. Be to, aš sieksiu sustiprinti ir mūsų įgyvendinimo, užtikrinimo priemonės su jų paramą, greitai sutarsime dėl naujo gyvenimo reglamento. Taip pat turime stiprinti ir gynybos, prekybos gynybos priemonės. Aš pritariu tam, kad būtų paskelbta nauja prie, teisinė priemonė skirta kovoti su iškreipimas vidaus rinkoje. Su valstybės narėmis užtikrinsime, kad tikrinimo mechanizmai skirti užsienio tiesioginiams investicijoms gerai veiktų vietoje. Ir taip pat jūs turėsite padėti E, mums dirbant su dvigubo panaudojimo eksporto prekėmis. Taip pat kovosime su kitų nesažininga praktika ir tam aš pateiksiu kitais metais pasiūlymą dėl naujo kovos su prievarta mechanizmo. Kad galiau, geriau apsigintume, mes turim padėti bendrovėmis, ypač MVI, siekti didžiausios naudos iš mūsų laisvos prekybos sustarimų. Tai labai svarbu mūsų ateities ekonominės perspektyvos, nes kitą dešimtmetį 85 procentai ekonomikos augimo vyks ne ES ribose. Todėl džiaugiuosi galėdamas paskelbti, kad vėliau šį mėnesį pradėsiu portalą dėl patekimo į rinką. Tai bus e, e, portalas skirtas MVI visomis ES kalbomis. Ir lauksiu jūsų dalyvavimo taip pat šiame aukšto lygio renginyje, kai portalas bus pristatytas. Ponios ir ponai, tie tikslai, tikslai kuriuos išdėšiau, reikalauja, kad mūsų pasaulinės partnerystės būtų stiprios ir atsakingos. Transatlantiniai priekybos ir investicijų santykiai yra klestėjimo variklis. Ir dėsiu pastangas, kad e, atnaujintume mūsų strateginę partnerystę su JAV. Sieksiu sustiprinti mūsų darbą prekybos, technologijų, mokesčių, e, daugiašalės prekybos sistemos ir skaitant ir pramonės subsidijos klausimus. Klausimas dėl tarifų būtų pirmasis šio atnaujinto bendradarbiavimo žingsnis. Tačiau jeigu JAF ir toliau e, sieks atsitraukti iš daugiašalės sistemos ir imtis vienašalių veiksmų, ES nebejaudama gins savo interesus ir reaguos proporcingai. Dabar norėčiau perėti prie Kinijos. Turime siekti bendradavimo pagristo rezultatais su Pekinu. Aš bendradarbiavau, pirmininkavau ir mūsų dialogui su Kinijoje. Mes ir toliau dirbsime stiprindami prekybos ir prekybos ir investicijų sustarimus, darybos su Kinija, skaitant ir investicijų e, sustarimą. Tačiau mūsų pokalbis turi būti abipusis, subalansuotas. Europos bendrovės Kinijoje turi būti traktuojamos sąžiningai, turi galėti patekti į rinką. Na, Afrika taip pat yra svarbi partnerė ES. Ji yra šalia mūsų, tai yra kontinentas turintis didžiausią augimo potencialą pasaulyje iki 50 metų. Afrika sudarys apie 65 procentus darbo jėgos augimo pasaulyje. Aš noriu sustiprinti mūsų ekonominės partnerystės sustarimus su Afrika, kurti stiprias tiekimo grandinės, stiprinti investicijas mums rūpimuose sektoriuose. Ilgalaikis tikslas yra pasiekti sustarimą tarp kontinentų dar šiek tiek arčiau mūsų, turime stiprinti bendradarbiavimą ir su mūsų regionu, kaiminiais regionais. Tie santykiai labai svarbus prekybos politikai ir turi stiprią geopolitinę dimensiją. Ir panašiai mes turime ir toliau remti ES kandidates ir potencialias kandidates, įskaitant ir autonominių prekybos priemonių taikymą. Ir tikiuosi, kad naujas reglamentas laiku bus patvirtintas. Ir aš E, džiaugiuosi neseniai įvykusių balsavimų INTA komitete dėl šių klausimų. Keletą žodžių noriu tarti apie mūsų dėrybą su Junktinė karalystė. Abi pusės yra suinteresuotos, kad sukurtų kaip galima artimesnius prekybos santykius. Tad turiu parbrėžti, kad pažanga priklausys nuo abiejų pusių, kad jos turi gerbti savo įsipareigojimus pagal pasitraukimo sustarimą. Tiek komisija, tiek parlamentas aiškiai yra apie tai pasisakę. Taigi pabaigai, gerbiami nariai, visi žingsniai, kuriuos išdėšiau, prisidės prie esamos prekybos politikos peržiūros. Tai padės mums sukurti naują Europos prekybos kryptį, remiantis atviros strateginės autonomijos principų. Jeigu būsiu patvirtintas, aš grįšiu į šį parlamentą reguliariai ir kalbėsiuosi su jumis visais šiais klausimais. Ir aš išlaikysiu aktyvius ryšius su pilietinė visuomenė. Kaip įrodymą mano įtraukiančiam e, požiūriui noriu pasakyti, kad jau kitą mėnesį prasidės pilietinės visuomenės dialogai. Noriu išlaikyti aukštą skaidrumo lygį, dirbdamas Europos parlamentu. Aš užtikrinsiu, kad gautumėte visą jums reikiamą informaciją savo laiku. Taip pat noriu patikinti frakcijų koordinatorius, kad jau atsižvelgiau į tai, kokius lūkesčius jūs išreiškėte per mano pirmtako klausimus praėjusiais metais. Turbūt pripažinsite, kad tai įkvėpė ir mano pateiktą šiandien programą. Ir baigdamas pasakysiu, kad gyvendame precedento neturinčiais laikais, susidurime su vis didesniais iššūkiais tiek namuose, tiek uh, užsienyje. Kartu dirbdami galime sukurti stiprų Europos planą šiems iššūkiams spręsti, dirbti ateičiai ir kurti atišiai tinkamą prekybos politiką. Ačiū. Labai ačiū, gerbiamas e, vicepirmininkė Dombrovskis, už tokią išsame poziciją. Dėkoju už visus jūsų prisimtus įsipareigojimus ir aš, kaip pirmininkas, dėkoju už tai, kad kalbėjote tiksliai tiek laiko, kiek jums skirta buvo. Labai gera pradžia. Dabar frakcijos. Kaip sakiau, po penkias minutės vienam klausimui. Viena minutė klausimas, dvi minutės atsakymas, papildomas klausimas ir vienos minutės atsakymas. Mati kontroliuos laiką. Kristof Hansen, EPP frakcija. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju ir e, vykdomajam vicepirmininkui už konstruktyvę įžangą. Žinoma, jūs e, nesate naujokas priekybos politikoje. E, Europos komisijoje už ekonomikos klasterį buvote atsakingas ir netiesiogiai pirmininkavote ekonominiam dialogui su Kinija. Mano pirmasis klausimas yra susijęs su transatlantiniais santykiais. E, jūs žinote, kad Filas Hoganas buvo susitaręs dėl pirmojo tarifų sumažinimo. Pirmą kartą per 20 metų su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, mano nuomonė, tai yra labai pozityvus žingsnis į priekį. Ar jūs ketinate į tai sureaguoti, kaip ketinate puoselėti tą pradėtą darbą ir e, ar ketinate pasitelkti pasaulio priekybos organizacijos arbitražo teismą? E, Boeingo atvejugi, pavyzdžiui, 4 milijonai buvo suteikti ES. Kitas klausimas E, dėl Brexit. Kaip jūs savo vaidmenį vertinate, ypač šiomis gyvybiškai svarbiomis savaitėmis, kurios mūsų laukia, o rezultatųgi labai nedaug. Ačiū Kristofai, panas Dabrovskis atsako. Uh, ja, uh... Taip, labai ačiū už tuos klausimus ir aš norėčiau visų pirma pakalbėti apie transatlantinius ryšius, santykius. Kaip jūs sakėte, šie santykiai nepaprastai svarbus tai yra pasaulyje didžiausi ekonominiai ir investiciniai santykiai, todėl labai svarbu, kad juos ir toliau puoselėtume ir skirtume kuo daugiau dėmesio. Prekybos konsultacijų sutartis, kurią jūs paminėjote, buvo pirmas pozityvus žingsnis tą linkme. Tarifų didinimo galime išvengti, bet mes kartu aptarinėjame, kaip tai daryti kartu Mes turime tęsti pradėtą darbą. Junktinės Amerikos valstijas reikia pritraukti prie dėrybų stalo ir daugia šaliuose formuose, nes žinoma, kad PPO e, reforma būtų prasminga, reikia, kad dalyvautų Junktinės Amerikos valstijos. Be abejo, yra nepasibaigtų jūsų nagrinėjimų bylų. E, paminėjote Boeingo atvejį e, mes savo poziciją labai aiškiai apibrėžėme, sakėme, kad norime išspręsti problemą dėrybose Kartu su ambasadoriumi Lighthat kalbėjome apie tai, kaip būtų galima susiderėti, e, aptarėme, koks turėtų būti dėrybų procesas. Tuo pat metu labai aiškiai pasakėme, jeigu nebus išspręstos dėrybomis e, šios problemos, e, taryba yra pasirengusi primesti mūsų tarifus pagal PPO taisyklės Boeingo atveju. Mes tomis teisėmis pasinaudosime, jeigu nebus deramasi. E, dėl sprendimo, nes akivaizdu, kad santykius reikia vėlgi subalansuoti. Gerai būtų tai, kad Junktinės Amerikos valstijos atsimtų savo tarifus ir aptarinėtų e, civilinės aviacijos srityje tuos tarifus e, kitaip. Dėl Brexit. Taip, šis mėno yra gyvybiškai svarbus ir aš sutinku, kad kol kas šis mėno iš Junktinės karalystės ne neparodė jokių e, pasikeitusių pozicijų. Žuvininkystės, pavyzdžiui, sektoriuje, bendrosios rinkos e, sektoriuje, e, Junktinė, e, Junktinė karalystė daro nedaug. Junktinė karalystė turėtų sėkmingiau įgyvendinti tai, dėl ko anksčiau buvo tartasi. Ačiū. Papildomas klausimas. Uh, first... Ačiū. Pirmasis klausimas pratesiant. Uh, jūsų mintį. Žinoma, laukiame e, su nerimu, kas įvyks lapkričio ketvirtąją dieną, arba ponas Trumpas dar gaus ketverių metų kadenciją, o gal ateis Bidenas ir jis konstruktyviau žvelgs į ateitį, kaip rengėtės abiems šiems scenarijams. Toks būtų mano pirmasis klausimas. O dėl Brexit, e, galbūt jūs nelabai išgirdote mano pirmosios klausimo dalies, koks bus jūsų vaidmuo koordinuojant ekonominį klasterį, kuris yra svarbiausias dabar santykiuose su Junktinė karalystė. Ačiū. Yeah, uh, so, uh... Taip. Pirmiausia, dėl tų dviejų galimų scenarių po rinkimų Junktinėse Amerikos valstijose. Kol kas sunku, ką nors nuspėti, bet bet kokiu atveju su JAV turėsime bendradarbiauti, palaikyti ryšį. Uh, E, naujoje administracijoje galbūt bus lengviau, nes žinome, kad Trumpo administracija dėlė pasisako už e, vienašalės veiksmus pasaulinėje priekyboje, tai sukuria daugybę įtampos ir problemų, bet kokiu atveju esame pasirengę glaužiai bendradarbiauti ir siekti gerų rezultatų. Kaip jau sakiau, mes turime e, pasirašę priekybos konsultacijų sutartį. Dar dėl Brexit. Vienas iš svarbių elementų yra priekybos dėrybos. Kas kita yra platesnis ekonominis bendradarbiavimas visoje eilėje sričių, įskaitant, pavyzdžiui, finansų paslaugas, e, kurios buvo labai e, man artima tema ankstesnė portfelį nešant, bet taip pat mes supraskime, kad Junktinė karalystė e, turi laikyti susitarimų, kurie buvo pasirašyti. Tai yra būtina prielaida tolesniems santykiams. Ačiū toliau socialdemokratai Katlin Van Bremt. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkė. Įžanginėje kalboje nedaug kalbėjote apie tvarumą ir turbūt ne be pagrindo. Ir jūs pats įsipareigojote sustiprinti uh, e, tėsti skirsnio įgyvendinamumą. Uh, Aš norėčiau priminti, kad mūsų komitetas e, iki 2020 metų reikalavo pono Hogano tam tikrus įpareigojų gyvendimo. Kada Europos komisija katina geriau įgyvendinti TSD skirsnius, kurios tarnybos dirba šioje srityje ir kokiu konkrečiu žingsniu numatote? Kitas dalykas, ar jūs galvojate rimtai apie įgyvendinimo mechanizmus pagristus sankcijomis, nes mano nuomonė tai yra labai svarbu. Uh, įsipareigojimai be privalomų sankcijų apsunkina padėtį. Ar tą darytumėt ir su Merkosur sutartimi? Jūs sakėte, kad esate pasirengę imti žingsnių e, def, e, miškų kirtimo srityje. Ar tai įtrauks e, tų skirsnių pavertimą prioritetiniais tokią galimybę? Ačiū šitos klausimus. Iš tiesų, TSD skirsnių įgyvendinimas turi būti sustiprintas ir aš sutinku su tuo, kad įgyvendinimas kol kas nėra pakankamas. Čia turėtumėm išskirti turimas e, laisvos priekybos sutartis ir galbūt naujas. Ir turėtumėm galvoti apie tai, kaip įgyvendinsime uh, tą sistemą, tam yra e, galvojama paskirti priekybos įgyvendinimo pareigūną, taip pat galvojama, kaip įtraukti pilietinę visuomenę įgyvendinimą ir įsipareigojimų laikymasi. E, šioje srityje ketiname dirbti aktyviau. Prireikė aštuonerių metų, kad e, pradėtume bylą Pietų Korejai, būtume galėję veikti žymiai greičiau. Kitas dalykas, be abejo, turime galvoti apie tai, kaip toliau eisime į priekį turime 2018 metais e, nustatė 15 tokių e, straipsnių gyvenime ir aš tikiuosi, kad 2021 metais bus peržiūra įvykdyta, atsižvelgsime į COVID prioritetus. Kitas dalykas, aš galvoju apie ties prioritetus ir galvoju, e, kaip palaipsniui būtų galima įgyvendinti E, prisijimtus dokumentus. Aš peržiūrėjau Prancūzijos ir Olandijos dokumentą dėl tarifų sąlygų nustatymo tvariai plėtrai. E, Ta dokumentą mes dar labiau nagrinėsime ir jo pasinaudosime, bet be abejo, kai kalbame apie savo partnerius, visuomet turime galvoti apie tai, kiek naudinga mums būtų tokie susitarimai. Turi būti pusiausvėra ir aš siūlau pradėti uh, komparatyvinė studija įvertinant, ką daro valstybės narės įgyvendamos TSD skirsnius ir kaip jos galvoja įgyvendinti klimato, socialinius ir darbo jėgos e, teisės e, nuostatus ir kaip tai galėtų pagerinti padėtį mums. Papildomas klausimas. Ar galėtumėt konkrečiai pasakyti apie sankcijas, ką nors? Aš turiu galvoje labai įdomią valstybę - Naująją Zelandiją. Naujoji Zelandija prašo, kad ES, ES komisija kartu su jais sukurtų sankcijomis pagristus THD skirsnius. Ar jūs neketinate sukurti tam tikrą standartą pasaulyje, kuris leistų THD skirsnius įgyvendinti sankcijų pagrindų? Kitas dalykas, ar esate pasirengę e, Mercosur preratifikacijai, ar yra parengtos sąlygos, ar vis toliau bus dirbama tokiais pat principais kaip anksčiau. Ačiū. Kai aš kalbėjau apie Prancūzijos ir Alandijos dokumentą, e, norėjau pasakyti, kad jame yra kalbama apie tai, kaip sukurti ir įgyvendinti aiškės sąlygas ir kaip jas atspindėti, mažinant tarifus arba jų nemažinant, jeigu būtų nepakankamai įgyvendinami tam tikri e, susitarimai dėl aplinkosaugos. Būtent tokio požiūrio mes ir toliau laikysimės. Dėl Merkosiur, kaip aš jau sakiau savo žanginėje kalboje, iš tiesų reikės prasmingų rezultatų, prasmingo noro dirbti iš Merkosiur valstybių pusės, tik tada galėsime tęsti ratifikavimą. Pačios Merkosur valstybės turės įgyvendinti įsipareigojimus dėl miškų kirtimo, dėl Paryžiaus sutarties, nes viskas yra labai aišku. Iš Europos parlamento narių, iš val... pilietinės visuomenės girdime, iš valstybių narių girdime, kad tai yra labai svarbu, kad būtų galima ratifikuoti susitarimus su Merkosur valstybėmis. New. Ačiū. Dabar Renew frakcija Karin Kalsbrų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, vicepirmininkė Dombrovski. Prekyba e, skatina ekonomikos augimą, atveria verslo galimybės ir kuria darbo vietas ir e, ES ir svetur. Prekyba labai svarbi įgyvendinant tvarų virsmą. Aš norėčiau kalbėti apie prekybą ir tvarumą. E, anglies taršos tarp valstybinis mechanizmas yra svarbus e, įrankis ir e, apie tai kalbama ir Paryžiaus susitarimo nuostatose. Kaip, kokius planus, kokius projektus numatote, kad Europa išliktų tvarios, sąžiningos prekybos tvirtovė? Svarbu prekyba su Merkosūro šalimis. Tai e, atneša naudos, tačiau kelia e, tam tikrų klausimų dėl tvarumo. Taigi, atsižvelgiant į tai, kokias papildomas iniciatyvas siūlysitėse, kad šis susitarimas e, atitiktų mūsų plataus masto žaliojo susitarimo užmojus. Prekyba ir klimatas nėra nesusiję. Kaip jūs rengiatės užtikrinti, kad priekybos susitarimų nauda e, nepažeistų, nekenktų mūsų tikslams klimato kaitos, kovojant su klimato kaita? Ačiū už Jūsų klausimus. Visų pirma, apie priekybą prekyba yra įtakingas svarbus veiksnys mūsų ekonominiai plėtotėjai. Tai ir akcentavome. Ir kaip jau sakiau, 85 procentai augimo pasaulyje vyksta už ES ribų. Mes turime būti susiję su tais iš, išorės augimo šaltiniais. Taip pat turime vykdyti geresnę E, švietimo kampaniją, kalbėdami apie e, pasiektus tikslus priekybos srityje ir, ir kokių teigiamų rezultatų tai atneša. Taigi, visų pirma, rengiamės atlikti poveikio vertinimą, e, per priekybas akcentuoti tvarios priekybos aspektus, taip pat sieksime konkrečių priekybos dėrybų rezultatų ir atlikti, ketiname atlikti ekspost tyrimą ir aktyviau apie tai kalbėti, vykdyti viešųjų ryšių kampanijas. Kitas svarbus dalykas - tai kaip mūsų įmonės pasinaudotų tomis prekybos sutartimis. Kalbėjau apie, pri, e, apie tai, kad atsiras prieigos prie rinkos portalas, kur bus informacija mm, ir kuria bus mm, remantis galima atlikti vertinimą, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų veikti visame pasaulyje tarptautinės prekybos rytyje. Ir kalbant apie prekybą ir klimatą, mes toliau stiprinsime e, prekybos atvaraus vystimosi skyrius prekybos susitarimuose. Aš pateiksiu prekybos ir klima, e, klimato tos ryties iniciatyvų PPO, kad būtų pratestas PPO jau nuveiktas darbas e, dėl prekybos ir aplinkosauginių prekių. Mums reikėtų daug daugiau nuveikti šią sritį, bet aš esu pasirengęs ir e, linkęs dirbti šią kryptimį. Pirmininkas, ačiū. Ačiū už atsakymus, sako Pone Kasbro, vienas iš būdų didinti tvarumą ir žinias apie tai, tai didinti skaidrumą. Ką ką sieksite daryti, kad, prie, kad dėrybos dėl prekybos taptų skaidresnės ir lab, įtraukesnės, apimant pilietinę visuomenę bei susijusių or, e, organizacijų atstovus. Kalbant apie tvarumą ir skaidrumą, sunku nepaminėti Kinijos. Uh, E, mūsų partneriai tame regione bando užtikrinti demokratiją. Kaip jūs nu, įsivaizduojate prekybinius ryšius su to, to regiono šalimis, pavyzdžiui, ar esate pasirengęs prekybos investicijų sutarčiai su Taivanu? Pone Dambavaskai, ačiū už klausimus. Visų pirma, apie skaidrumą. Sakyčiau, ES pasiekė esminės pažangos skaidrumo srityje ir dėrybose dėl priekybos ir tai, prekybos sutarčių ir tų sutarčių nuostatų įgyvendinime. E, skelbiamos, e, skelbiami dėrybų metu rengiami tekstai, dėrybinių raundų e, rezultatai, taip pat patys susitarimai. Aš sakyčiau, kad mes pasiekėme didelės pažangos ir aš sieksiu ir toliau skaidrumą išlaikyti. Toliau Kinija ir kaimininis regionas. Jūs minėjote Taivaną. Iš tikrųjų palaikome glaudų dialogą investicijų srityje su Taivanu ir prieš dešimtį dienų Europos prekybos biuras Taivane surengė pirmąjį Europos investuotojų forumą Taivane ir e, su, atvežė daugiau nei šimtą dalyvių iš Europos. Manau, kad tai taip pat atskleidžia mūsų pasirežimą dirbti ten. E, Kalbant apie dėrybas, mūsų svarbiausias prioritetas - užbaigti investicijų susitarimą su Kinija. Darbas dėl to susitarimo dar vyksta. Ir po to žiūrėsime, kaip, e, investi kaip investicijų sutartis e, bus rengiamas su kitais regiono atstovais. Ačiū toliau ID e, frakcijos atstovas parlamente Markus Buchait. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė vicepirmininkė. pirmininkė kalba vokiškai toliau. Noriu padėkoti už vakar dienos diskusijas, tai buvo puikus, e, susi, puikia galimybė aptarti vairiausius aspektus su frakcijomis, ypač tarptautinė prekyba, pat, patikimumas. E, Pasitikėjimas yra visų politikos ramščių pamatas. E, ITRE Renvi komitetuose buvo svarstomas klimato teisės akto pasiūlymas ir buvo sugriežtintos ES sąlygos. Taip pat po 20 metų dėrybų su Merkosūro valstybėmis taip pat buvo sugriežtintos sąlygos ir reikalavimai. Ar nematote, nematote, kad iškyla prieštaravimas prognozojamumo aspektų, ypač kalbant apie prekybos sutarčių sudarimą? Ar neižvelgiate interesų konflikto? Kai staiga Bruselis pakečia reikalavimus, tai gali reikšti, kad prekybos partneriai Latino Amerikoje uh, geričiau susitars su tokiamis valstybėmis kaip Kinija, kur, kuri ką tik buvo minėta. Toks būtų mano pirmasis klausimas. Ačiū už klausimą. Dėl klimato teisės aktas ir Europos žalėsis susitarimas, tai e, pasiūlymai, dėl kurių valstybės narės vienbalsiai sutarė, taip pat e, jiems plačiai pritarė ir Europos parlamentas. Siekėme iki 2050-ųjų tapti klimato požiūrių neutralia zona. Taip pat patvirtinome ambicingesnius e, tikslus iki 2030-ųjų klimato kaitos srityje. Ir čia svarbu paminėti poveikio vertinimą. Žaliojo kurso susitarimo įgyvendinimas uh, gyvenimo sutarties vertinimas atskleidžia, kad tos sutarties poveikis ekonomikai būtų palyginti nedidelis, kai kurios darbo vietos dinktų, bet žiūroji ekonomika sukurtų naujų darbo vietų. Aš sutinku su jūsų komentarais dėl prognozojamumo ir nuseklumo, bet manau, kad Europa rodo pavyzdį kovoje su klimato kaita, Paryžiaus susidarimo gyvendinime ir aktyviai dirba tvarių, tvarių finansų srityje. Aš asmeniškai daug dirbau šiais klausimais. Taigi, tam tikra prasme yra ES e, veiklos nuseklumas. Ir kai kalbame apie tai, kaip pasiekti mūsų tikslų, Mes patys žinoma taip pat turime laikytis taisyklėmis grindžiamos tarp daugia šalės tvarkos, laik, remtis jomis, su, bendraujant su partneriais ir raginti juos nesigriepti vienašališkų veiksmų. Ačiū, dabar testinis klausimas. Ačiū. Um, pasienio anglies taršos mechanizmas vaidina labai svarbu vaidmenį gyvendinime ir žinoma tai atsilieps mūsų priekybos politikai. Ką Jūs manote apie dabartinės galimybės užtikrinti laikymasi ir kaip Jūs renkite eiti priekin PPO organizacijoje, nes kaip sakėte, dvišaliai. E, veiksmai dvišalių santykių nėra sprendimas, reikia daugia šališkumo. Iš tikrųjų taip, visiškai teisingai. Dabar rengiame pasiūlymą dėl tarp valstybinio e, CO2 taršos mokestio. Dabar yra pradinis etapas, poveikio vertinimas atliekamas. Yra keletas alternatyvų e, to mechanizmo, keletas scenarijų ir jie dabar yra vertinami. Šiuo požiūriu svarbu bus, e, ar pasiūlymas atitiks PPO nuostatas O užtikrin, užtikrin, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi PPO nuostatų, svarbiausias dalykas yra nediskriminavimas. Taigi, priklausomai nuo to, koks mechanizmo modelis bus pasirinktas, atitinkamos PPO taisyklės e, jam galios. Bet svarbiausia bus pamatinis aspektas. Taigi mes dirbame šiuo klausimu ir suprantame, kad mūsų pateiktas pasiūlymas turi visiškai atitikti PVO nuostatas. Taip, pagal taisyklės. Heidi Hau aptala žaliųjų frakciją. Ačiū pirmininkė, paskritasis komisarė. Žaliojo kurso įtraukimas į visus komisijos veiksmus yra didžiulis iššūkis. Kartais atrodo, kad prekybos direktoratas ir prekybos rytis e, juda per lietai ir atrodo žiūri, žvalgosi daugiau į praeitį negu į ateitį. Tikimės, kad jūs tai pakeisite. Norėčiau paklausti, kaip jūs panaudosite visą ES priemonių rinkinį, kad galėtumėte propaguoti tvarią prekybos politiką. Aš žinau, kad šiuo metu jūs vadovaujate e, labai svarbiai daugia šaliai iniciatyvai dėl tvaro, tvarios medvilnės, e, dirbant su Gana ir Ramblio kaulio karantu. Taigi, kaip panaudosite tokius mechanizmus, kad e, galbūt būtų galima spręsti kitas problemas, pavyzdžiui, dėl tvarios tekstilės tiekimo grandinės ir panašiai. Prašom, ponia Domorovskė, atsakyti. Na, visų pirma, dėl e, žaliojo kurso įtraukimo į visas sritis. Taip, mes esame sutarę dėl žaliojo kurso, kad pasiektume rezultatų, tai to reikia siekti įvairiose politikos srityse. Ir čia aš kaip vykdomasis vicepirmininkas, aš turiu galimybę koordinuoti šį darbą ir užtikrinti, kad prekyboje vykstantis darbas tiktų ir į platesnę Europos ekonominiai darbo tvarkiai. dėl prekybos šioje srityje. Noriu paspartinti šį darbą. Noriu pakartoti, kad darbas FISMOje, finansinių paslaugų srityje, aš aktyviai e, norėjau dirbti tvaraus, tvarių finansų srityje. Čia pasakėme rezultato ir panašiai <clears throat> sieksime ir prekybos srityje. Toliau dėl priemonių panaudojimo, tai ką minėjote, tvarios kakavos iniciatyvos aš kartu su komisijos nare Urplainėm iniciatyvą pradėjome praėjusį mėnesį. Manau, kad tai yra geras modelis ir galime pabandyti panaudoti jį ir kitose srityse, kaip paminėjote, tekstilės, kitose srityse. Bet taip pat, kaip sakiau, sieksime įtvirtinti privalomą tikrinimo iniciatyvą, priemonę visose srityse. Ir užtikrin, sieksime užtikrinti, kad Europos bendrovės domėtųsi savo tiekimo grandinėmis ir atsakingai pirktų išteklius, tvariai tai darytų. Taigi, kaip sakėte, turime panalizuoti įvairias, įvairius kelius ir panaudoti visas turimas priemonės. Papildomas klausimas. Taip, ačiū. E, remiantis jūsų visapusišką patirtimi, darbus tvarių finansų srityse, norėčiau pakalbėtumėte savo politinę vaizduotę, kadangi esame darybų dėl su Kinėje, dėl investicijų sustarimo viduryje. Ar galite pasakyti, kad Čia lyderystės iniciatyva tvarių finansų srityje, kalbant apie investicijų sustarimą su Kinėje, būtų tinkamas kelias ir kaip sieksite įgyvendinti aiškius, griežtus žmogaus teisų ir darbo apsaugos e, apribojimų nuostatų vykdymą. Taip, iš tikrųjų, darbas e, dėl sustarimo, dėl investicijų vyksta ir yra pažangos, matome tam tikrų gerų e, požymių iš Kinijos pusės, patekimo į rinkas rytyje ir mums nereikia bet kokio susitarimo su Kinėje, mums reikia susitarimo, kuris galėtų padėti subalansuoti mūsų ekonominius santykius ir gražintų vienodas žaidimo sąlygas. Ir vispražgas susitarimas dėl investicijų turės ir tvaraus vystimosi skyrių, apie tai deramasi. Aš sakyčiau, kad pažanga čia yra šiek tiek lėtesnė, bet iš ES pusės mes ir toliau reikalausime, kad tai būtų ir sieksime pažangos kad tvaraus vystimosi skyrius būtų ir mūsų susitarimas su Kinija. Ačiū. Toliau EKR frakcija. Hert Buržua. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Užduosiu savo klausimus olandiškai. Mes būsime uh, geri partneriai jūsų perkybos politikos programai. Galbūt žinote, kad ES 10 tūkstančių darbo vietų prarandama dėl dempingo ir subsiduojamų produktų. Ar sieksite užtikrinti, kad prekybos apga, e, gynybos priemonės būtų e, geresnės? E, mes dėl Merkosūro sutartis dar neratifikuota. Turime apsaugoti Europos, pasaulio plaučius. Ar nemanote, kad būtų sąžininga, kad mes taip pat turime prisidėti, kad Amazonės miškai būtų uh, apsaugoti, teikiant finansinę pagalbą, stebėsiną, techninę paramą ir taip pat, e, kad Merkosūro sustarimas turėtų daugiau žaliųjų nuostatų. Ačiū už šį klausimą. Iš tiesų, jūs kalbėjote apie gyvendinimą ir neigiamą dempingo ir taip šiaip nesažiningos praktikos taikomos trečiųjų šalių poveikiai. Taigi mes turime stiprinti įgyvendinimo priemonės ir turime aktyviai naudoti antidempingo e, ir antisubsinės apsaugos priemonės ir saugiklius. Mes aktyviai, sakyčiau, naudojame apsauginės priemonės ir jos duoda gerų rezultatų. Ir atitinkamų produktų importas sumažėja maždaug 80 procentų, kai tas priemonės pritaikome. Taigi, iš tikrųjų, efektyviai galime su tuo kovoti, bet turime stiprinti savo priemonių rinkinį. Dar kartą paminėsiu mūsų darbą rengiant įgyvendimo reglamentą ir taip pat manome, kad reikia jo taikymo sritį plėsti ir įtraukti paslaugas ir intelektinę nusavybę. Ir čia tai susiję taip pat ir su traptaniniu e, viešųjų pirkimų priemonė. Ir mes parengsime naują priemonę, tais tiems atvejais, kai trečios šalis pažydžia PPO taisyklės, kad galėtume veiksmingai reaguoti. Tai yra akivaizdu. Tai, ką sakėte apie Merkosiūrą, tai Kaip e, jau kalbėjome, svarbu sulaukti prasmingo įsipareigojimo iš Merkosūro šalių kovo, dėl kovos su miškų nikimu, nikimu ir Paryžiaus sustarimo, kad sėkmingai galėtume e, judėti ratifikavimo proceso keliu. Ačiū. Toliau buvo papildomų klausimų. Taip, labai ačiū. dėl saugiklių. Ar esate pasirengę užtikrinti, kad išlyga plieno sektoriui būtų pratesta, ji baigia galioti kitais metais. Daug bendrovių ES, joms kyla grėsmė, kyla grėsmė dešimtiems tūkstančių vietų. Dėl Merkosūro mes galime pademonstruoti solidarumą, galime būti pasir, pa, pa, pa, pasirengę padėti, padėti išsaugoti Amazonės regioną, nes tai yra pasaulio plaučiai. Tai turime juos, tuos miškus išsaugoti. Taip. Dėl plieno ir saugiklių. Taip, plieno saugikliai nustos galioti kitų metų birželio 30 dieną ir pagal PPO taisyklės tai yra laikinos priemonės. Taigi, ta prasme, jeigu mes pratestume įgaliojimą, mes atsivertume galimybėj gaut, susilaukti iš kitų šalių e, atsakomųjų veiksmų ir tai gali tapti labai bendru ES. Galima kalbėti apie potencialiai apie e, veiksmus e, iki 20 milijardų vertės prekių. Manau, kad turime laikytis PPO sistemos ir galvoti, kaip pasiekti to paties rezultato plieno pramonėje Europoje, kad nenaudojant, e, panaudojant dempingo e, taisyklės pagal PPO taisyklės, o ne pažeisti tas taisyklės ir lauktis atsakomųjų veiksmų. Is... Helmut Scholz, kuris prisijungs nuotoliniu būdu, prašom sujungti su juo. Ačiū paskirtasis komisijos nariai. Atrodo, kad žalėjimas e, yra, žalinimas yra šiandienos klausimo raudona gija. Ir aš sutinku, kad tai yra pagrindinis uždavinys šiandien, bet aš sutinku ir su tuo, kad žmogaus teisės, socialiniai standartai, bendradarbiavimas sąžiningomis sąlygomis, partnerių e, e, bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ar jūs reikalausite, kad 17 jungtinių tautų generalinių direktoratų būtų įtraukti į e, PPO reformą? Nes tik tokiu būdu PPO, tampa e, prasminga, PPO reforma tampa prasminga. Ir tai mane priveda prie sąžiningosios priekybos, fair trade. Mes Europoje nuolat kalbame apie tai, kaip ta politika yra įgyvendinama, kaip sąžinoji priekyba yra vykdoma. Ar jūs ir toliau pagal tūkstančio e, subalansuotos plėtros tikslus e, išlaikysite e, griežtus e, Europos komisijos standartus? Ir ar tai atsispindės taip e, pat peržiūrint ES politiką? Jo. Taip, labai ačiū už klausimus. Iš tiesų, dėl SDG, subalansuotos plėtros tikslų, aš jau pasisakiau savo žanginėje kalboje, kai kalbėjome apie PPO reformą, kalbėjome ir apie tai, kaip e, dėmesio centri, į dėmesio centrą e, patalpinti SDG kaip padaryti, kad jie taptų svarbiausi. Ir kaip aš jau sakiau, svarbiausias elementas tų SDG tikslų yra sąžininga ir laisva priekyba. Sutinku, kad mes turime dirbti e, daugia šalių principų įgyvendinant e, PPO reformą. Minėjau taip pat e, svarbės iniciatyvas, pažiūrėjau, priekybos ir klimato iniciatyvą. Tai yra tarsi kampanija, kuri jau prasidėjo. Taip pat turime uh, tęsti dvi šalius santykius, kai deramės su laisvosios prekybos sutartimis e, su trečiosiomis šalimis, dėl laisvosios prekybos sutarčių su trečiosiomis šalimis. Taip pat turime keistis patys viduje. Žinia, Europos komisija labai daug dėmesio skiria tvarios plėtros tikslų įgyvendinimui ES viduje. SDG, subansuotus plėtros tikslai, yra labai svarbi Europos semestro dalis. Tai yra kasmetinis Europos fiskalinės makroekonomikos ir socialinės politikos e, vertinimas, tarsi ciklas ir e, mes jį, jame atsižvelgime į tai, kaip SDG yra įgyvendinti. Taigi mes e, dirbame ir dvi šalių, ir daugia šalių principų, pagrindų ir e, be to ES viduje įgyvendiname SDG. Helmutai, ar turi papildomą klausimą? Taip. Ačiū. Tada reikia patvirtinti priemonių rinkinį, vadinamąją toolbox. Reikia Europos sąj... E, jungtinių tautų e, dėrybų dėl privalomų sutarčių. E, turime susitarti, kaip naujos dvišalės struktūros, kaip pavyzdžiui SETRA, galės būti suderintos su Europos parlamentų teisė prisidėti prie prekybos politikos sprendimų, kaip per, per prekybos politika yra įgyvendinama atskirose valstybėse narėse. Turbūt aiškiai apibriešas parlamento vaidmuo. Aš norėčiau išgirsti atsakymus iš jūsų kaip naujo komisijos nario, nes gana dažnai pastebime, kad trūksta žinių apie tai, kas susitariama dėl e, naujos prekybos struktūros pagal naują prekybos mechanizmą. Ačiū, ačiū už klausimus. Žinoma, iš Europos komisijos pusės mes esame pasirengę toliau dirbti e, sureguliuojant jungtinių tautų privalomą sutartį dėl verslo ir žmogaus teisų. Šiame procese aktyviai dalyvaujame. Dėl prekybos ir tvalios plėtros e, skirsnių gyvendinimo įskaitant ir neseniai sudarytus e, susitarimus. Jau paminėjau, kad priekybos įgyvenimo pareigūnas yra paskirtas, pareigūnė tiksliau yra paskirta, neseniai ji pradėjo dirbti ir ji be abejo e, domėsis ne tik tai priekybos klausimais ar nesažingos priekybos aspektais įvairiose šalise, bet ir kitais SDG e, elementais. Mes suprantame, kad reikia rasti sistemiškumo šiame darbe ir turime sukurti vieno langelio sistemą ir nukentėjusiems ar paveiktoms įmonėms ir pilietinės visuomenės nariams. Ta, to, pagal tą vieno langelio sistemą būtų galima pateikti skundus ar e, pradėti nagrinėti pažeidimus. E, Jūs e, paminėjote prieigą prie e, teismų, aš manau, kad apie tai dar turėtume pakalbėti vėliau. Ačiū. Dabar baigiame frakcijų atstovų klausimų dalį ir pereiname prie antrojo mūsų klausimų raundo. 18 parlamentarų užsirašė kalbėti. E, Neviršėme plano e, pagal laiką, todėl ir toliau prašyčiau kalbėti griežtai laikantis laiko terminų. Pirmiausia, nuotoliniu būdu kalbės Jorgen Warborn. Ačiū. Gerbiamas vykdamasis vicepirmininkė, tai buvo iš tikrųjų labai svarbus laikas priekybai. E, COVID-19 virusas, karantinas, sienų uždarimai, e, pasaulinės tiekimo ir prekybos grandinės ženkliai sužalojo buvo padaryta didelė žala ir importui, ir eksportui, ir įmonėms, ir darbuotojams. Mažas ir vidutinės įmonės sudaro 99 procentus ES ekonomik, e, darbo vietų. Ir 55 procentus naujų darbo vietų sukūrėme būtent mažose ir vidutinės įmonėse per paskutinius penkerius metus. Tačiau supraskime, kad mažos ir vidutinės įmonės eksportuoja tik labai nedidelį skaičių uh, savo produkcijos už ES ribų. Didelės įmonės gali apeiti prekybos barjerus ir biurokratinės kliūtis. Todėl aš manau, kad čia mes turime didelį potencialą atgaivinti ekonomiką ir pagerinti eksporto sąlygas. Prekybos susitarimų skaičius didėja, lygiai taip pat importuotojų ir eksportuotojų skaičiai didėja. Kaip mes galėtumėm užtikrinti, kad laisvos prekybos sutartys e, galėtų būti labiau pritaikytos mažų ir vidutinių įmonių poreikiams? E, e. Ačiū. Ačiū iš tokį klausimą. Iš tiesų, Europos įmonių parama, ypač mažų ir vidutinių įmonių remimas yra labai svarbus. Tik taip mes galime išgauti visą naudą iš laisvos priekybos sutarčių. Sutinku kad mažos ir vidutinės įmonės sudaro 87 procentus eksportuojančių įmonių ir joms daugiau kainuoja dalyvavimas tarptautinėse priekybos mechanizmuose. Joms sunkiau gauti reikalingą informaciją apie galimus tiekėjus, apie verslo partnerius. ES jau yra sukūrusi visą eilę priemonių, kuriomis gali paremti mažas ir vidutinės įmonės. Mažų ir vidutinių įmonių skirsnius įtraukiame į pastarasis laisvosios priekybos sutartis, sutinkame taip taip pat, kad turi būti sukurti e, mažų ir vidutinių įmonių kontaktiniai punktai, pavyzdžiui, dėl intelektinių teisių, dėl prekybos teisių. Daugiau negu 600 Enterprise Europe tinklo narių turime. Europos įmonių tinklo narių, e, jos gali pasinaudoti bendromis paslaugomis, e, kurios yra tiekiamas per šią asociaciją ir kitą mėnesį bus atidarytas pas, E, informacijos portalas mažoms ir vidutinėms įmonėms įvairiomis kalbomis ir sutinku, kad tai bus labai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms, ypač joms. Taigi, e, šis darbas išliks su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis yra labai svarbus mūsų prekybos darbo atvarkėje. Mes norime užtikrinti, kad mažosios ir vidutinės įmonės galėtų iš tiesų pasinaudoti laisvos prekybos sutartys, kurias mes jas nuolat sudarome. Kurias mes nuolat sudarome. Ačiū, turime papildomą klausimą. Ačiū už atsakymą. Nuo pat pandemijos pradžios tiekimo grandinių diversifikacijos strategijos atsparumu pradėta abejoti. Kai kalbam apie atvirą strateginę ekonomiką, e, mes suprantame, kad e, susitarimai su kitomis šalimis yra labai svarbus. Su Australija ir Nuoja Zelandija kaip tik dabar norime pasirašyti, kaip jūs ketinate uh, Europos komisijos poziciją apginti ir kokios išlieka problemos. Ačiū. Kaip jau sakiau ir kaip jau diskutavome visi kartu, prekyba ir laisvos priekybos sutartys, jų sudarimas yra Europos komisijos e, prioritetas, nes tai leis diversifikuoti tiekimo grandinės. Ir jūsų minėtieji sustarimai su Australija ir Naujaja Zelandija kaip tik dabar yra rengiami. Mes visuomet kalbame apie prekių e, tarifų liberalizaciją, prieigą e, prie e, prekių ir paslaugų rinkų. Privalome atsižvelgti į jautriausias ES vietas. Aš kalbu apie tam tikrų žemės ūkio produktų importą į mūsų rinką tai e, reikalauja, kad mes apgintume savo interesus, todėl turėsime pratesti dėrybas šiais klausimais. Ir kai kurie kolegos jau paminėjo, kad pavyzdžiui, Naujosios Zelandijos atveju reikės sustiprinti priekybos ir plėtros, subalansuotos plėtros skyrių. Ir jame reikėtų E, numatyti galimybės, kaip kasmet šis skirsnius bus įgyvenamas. Toliau, Imakuladė. Toliau, Imakuladė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė e, Dombrovskis, malonu Jūs pasveikinti šiame komitete, linkiu Jums visokiojopos sėkmės, nes Jūsų pasiekimai bus es pasiekimimai. E, pandemija mūsų ištiko daugia šališkumo krizėje, taip pat tai sumažino mūsų tarptautinės galimybės aukti, kurti gerovę ir siekti įtakos pasaulyje ir e, pasaulyje vyksta kova dėl hegemonijos. E, Europa gali pasirinkti, ar taps lyderė, e, ar auka. Viskas priklauso nuo tinkamų strategijų, tačiau stinka vienas svarbus dalyko gyvendinimo ir taip pat spartaus našaus atsako, kad tokiu būdu Europa galėtų daryti įtaką ypač Kinijai. Ką dar galima būtų padaryti, kad Kinija taptų patikima partnerė? Ką galima būtų padaryti apsaugant mūsų Europos įmonės nuo tų įstatymų, teisės aktų, kuriuos taiko JAV? Ką galima būtų padaryti daugiau santykiuose su Latino Amerikos šalimis? Yeah, uh, Ačiū už jūsų klausimus. Dabar matome, kad tarptautinė prekybos sen, sena pasižymi konfrontacija. Mums reikia stiprinti prekybos gynybos e, priemonių dėžutę. Būtent todėl aš kaip vieną prioritetų paminėjau darbą šioje srityje. Tai žinoma apima ir padėti Kinijoje Tai susijęs su susirūpinimą mums keliamais klausimais, pavyzdžiui, prie, su pramonėms subsidijomis ir jų skraidimu, skaidrumu, taip pat technologijų perdavimu bei intelektinės nusavybės teisų apsauga. Mums reikia pažangos šiuose srityse. Ir žinoma, mes toliau dirbame daugia šalių mastu ir taip pat E, akcentuojame tai PPO reformoje, toliau dirbame su regionu dvišalių pagrindu ir visus klausimus keliame visapusiškos prekybos sutarties kontekste, bet žinoma, mes turime turėti ir savo autonominės priemonės, kaip jau sakiau, reglamentų e, įgyvendinimo užtikrinimas ir e, kovos su prievartinėmis priemonėmis pasiūlymas netrukus pasirodys, kai valstybės nesilaiko taisyklių, mes turime gebėti apsiginti dėl santykių su Latino Amerika. Mes aktyviai plėtojame santykius su Latino Amerikos šalise. Šalimis, atsiprašau, mes plačiai svarstome Merkosūro susitarimą su Andų e, valstybėmis, su Meksika rengėmės kalbėtis taip pat su Čilė. Ir tai reiškia aktyvų darbą su Latino Amerika. Dėl, dėl Kubos, nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą, tai tikriausiai liečia JAV taikomas ekstratorinės sankcijas. Kaip žinote, mes iš principo priešinamės uh, ekstraterritorinių sankcijų taikymui. Šiuo, su šia atitimimu yra daugybė mums susirūpinimą keliančių klausimų ir rengėme dokumentus, kurių pagalba galėtume sustiprinti ES atsparumą. E, Tais atvejais, kai trečiosios šalis taiko tokias ekstrateritorinės sankcijas. Papildomo klausimo galimybė dabar. Kalbėto nesijungusi mikrofono. Ai, perdon. Atsiprašau. Pone Dombrovskiai. Jūs suprantate, kokie svarbus yra santykiai tarp ES ir Kinijos, kokie svarbus yra mūsų frakcijai. Ir norėčiau paprašyti konkrečiau pakalbėti, kokių rezultatų duos mūsų prekybos gynybos priemonės ir kaip gebėsime veikti e, laiku, kaip užtikrinti lygybę prekybos santykiuose ne tik su Kinija, kalbu apie, nors turime į mūsų ūkininkus, e, kai, kokia jų situacija, kaip užtikrinti intelektinės nusavybės e, teisų apsaugą, kaip kovoti su falsifikatais, su padirbtomis prekėmis. E, ar įsivaizduojate, kad galima tikėtis tvaraus susitarimo su e, Kinija, kaip e, bus užtikrinamos uigūrų teisės? E, kaip pasiekti, kad mūsų įtakingiausi partneriai laikytųsi savo įsipareigojimų ir kaip pasiekti, kad mūsų vertybių sistema e, būtų e, įtvirtinta visose mūsų susitarimuose. Ačiū. Tikrai nemažai klausimų, kuriuos atsakyti, į kuriuos turiu atsakyti per vieną minutę dėl abipusiškumo. Pirmasis jūsų užduotas klausimas. Dėl šio aspekto šiuo metu vyko, vyksta dėrybos ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, galime tikėtis visapusiško prekybos susitarimo su Kinėje tik jeigu bus subalansuoti ekonominiai santykiai. O tai reikalauja daugiau abipusiškumo, taip pat, kad Kinėje labiau atvertų savo rinkas, nes dabartinė situacija yra simetriška. Taigi sutarties negalime tikėtis be subalansavimo. Uh, ir jeigu nebus dvišalės sutarties, bet dvišalės sutarties mes stipriname savo autonominių priemonių dėžutę. Apie tai kalbėjau ir sakiau, kad bus svarbu susitarti dėl tarptautinio viešųjų pirkimų instrumento, be kitų dalykų. Ir čia, žinoma, mes naudosimės antidempingo, antisubsidinėmis priemonėmis ir ko Kinija yra pagrindinė valstybė e, santykiuose, su kuria taikome e, tas priemonės. Taip pat, kaip žinote, didžioji dalis padirbtų prekių mus pasiekia iš Kinijos ir Hongkongo ir labai aktyviai dirbame su Kinija šiais klausimais. Ar visapusiška sutartis apims tvarios plėtros skyrių? Taip, e, taip, o dėl uigūrų tai platesnės. E, reikšmės politinis klausimas ir jis įtrauktas į būsimą ES Kinijos vadovo susitikimą. E, mes akcentuojame, kad tarptautinės TDO konvencijos draudžia priverstinį darbą. Pirmininkas, ačiū. Toliau kitą klausimą užduos ponė Vidren. Ji užduos šį klausimą e, būdama nesalėje. Prašome sujungti su ją. Can anybody give me a hint if she... Ar galite e, mane informuoti, ar ji yra pasiekiama? Okay, then we switch. Jei ne, tuomet kitas kalbėtojas, ponas Misilia, Massimiliano Salinė, taip pat e, per nuotolį užduos klausimą. Buongiorno, grazie. Uh, E, Sveiki, ačiū. Labai atidžiai klausiausi į jūsų, atsaky, jūsų atsakymų į vairius klausimus, ypač kai minėjote tarp valstybinį CO2 taršos mokestį. Kalbėjote apie būtinybę laikytis PPO taisyklių. Bet kaip visada, didžiausi didžiausios problemos slypi detalėse. Jeigu labai ati, griežtai laikysimės PPO taisyklių, galime sulaukti netikėtų pasiekmių. Kai kurios valstybės apsimeta, kad taiko EIVT, apivartinių taršos leidimų sistemas ir joms taikomos išimtys, net, joms netaikomas šis CO2 tarp valstybinės taršos mechanizmas, nors jis ir turėtų būti taikomas. Ir turėtų, išimtis turėtų egzistuoti tik tais atvejais, jeigu turime konkrečių įrodymų, kad šalis laikosi nuostatų numatytų žaliajame sustarime. Todėl aš labai atsargiai vertinčiau PPO nuostatas, jų taikymą šiuo atveju, nes gal, jas gali išnaudoti mūsų priešai. Toliau, Dėl, noriu pakalbėti apie pirminį to tarp valstybinio CO2 mokesčio mechanizmo įgyvendinimo etapą. Ar jūs manote, kad tai taps alternatyva mūsų sistemai, ar manote, kad reiktų jį visapusiškai remti? Ačiū už klausimus dėl tarp valstybinio CO2 mechanizmo. Kaip jau sakiau, šiuo metu atliekamas jo vertinimas, tai yra pradinis uh, jo kūrimo etapas, o teisėkuros pasiūlymą tikimės pateikti 21 metų pirmoje pusėje. Tai taksud direktoratas, bet žinoma, priekybos rytis yra susijusi dėl to, kad būtina užtikrinti e, PPO taisyklių laikymasi. Nagrinėjame keletą to mechanizmo modeliu šiuo metu, svarstame, kaip jį būtų galima įgyvendinti. Kalbant apie tai, kad būtina laikytis pasaulio prekybos organizacijos taisyklių, e, jis turėtų būti vienodai taikomas e, vidaus, e, vietiniams ir importuotiems produktams. Ir mes man svarstame galimybę vienodai jį taikyti, Todėl įvežamom prekiam atsirastų mokestis, CO2 mokestis, kuris panašus kaip ir mokestis galiojantis pagal EIVT. Tai reikštų, kad importuotojai m, mm, turėtų teikti prekes, kurių pagaminimas vytkų pagal tą patį scenarių, kaip tarsi jos būtų gaminamos ES. Ir tai, o kalbant apie PVO taisyklių užtikrinimą. Būtina užtikrinti taisyklių galiojimą ir priešintis diskriminacijai tarp vietos ir užsienio gaminių. Taigi, taip užtikrinamas nediskriminavimo principas. Toliau, ar tai atitinka EIVT sistemą ir kaip visą tai funkcionuos? Uh, E, tai ta sistema naujoji turėtų atsilap, atsirasti palaipsniui, laipsniškai atsisakant leidimų taršai išduotų uh, angliai imlioms. Uh, se, angliai imliems sektoriams. Todėl CO2 nutekėjimo klausimą spręsime per leidimų sistemą, bet kai periname uh, kadangi siekiame tapti neutraliųjų CO2 požiūrių regionu, turėsime elgtis nuosekliai. Ačiū, ponė Salinė. Ar bus papildomas klausimas? Taip, ačiū. Jūs patikite labai išsamų atsakymą, bet aš vis tiek laikausi, raginčiau būti atsargiu. Jūs akcentavote nediskriminavimo principą, tačiau uh, Kolegos kalbėdami minėjo ir apsauginius nuostatas, saugiklius. Aš suprantu, ką jūs sakote, tačiau Europoje COVID epidemija sukėlė, nepaprastai sukretė visą žemyną. Mums reikia labai atsargiai eiti priekin, todėl noriu paklausti, ar jūs rengiate skirti konkretų dėmesį ne tik gyvendinimo aspektams, ne tik teoriniam įgyvendinimui taisyklių. Ir bet ar ir sieksite e, įvertinti bendrą gamybos srities vaizdą, pavyzdžiui, plieno e, srityje negalima e, ga, gamyba e, visiškai neatsinaujinti iki 21 metų. Tai bus mirties nuosprendis tam sektoriu. Taip pat turime įvertinti istorinį laikotarpį, kuriame viskas vyksta. Ačiū už klausimus, jūs teisus. E, dėl to, kad reikia tinkamai labai viską sudėlioti ir negalime CO2 tarp valstybinio mechanizmo įdėkti taip, kad jis pakenktų Europos įmonių konkurencingumo pozicijai, lyginant jas su importuotojais. Todėl turime labai atidžiai vertinti situaciją, rengdami, kurdami šį CO2 tarp valstybinį mechanizmą, kaip, kaip jis, kaip palaipsniui bus atsisakoma apivartinių taršos leidimų sistemos, plie, pliemono pramonės sritis. Tai jau dabar yra labiausiai apsaugotas sektorius. Ir trečdalis priekybos gynybos priemonių šiuo metu pritaikytų ES pritaikytos uh, plie, plieno sektoriui. Kaip atsisakyti apsauginių priemonių pagal PPO taisyklės? Mes labai aiškiai apie tą, tai, tai siekiame vertinti ypač santykiuose su trečiosiomis šalimis, kurios elgesi kitaip, bet turime mąstyti, kaip viską kompensuoti per, pasitelkiant anti, antidempingo priemonės, ypač apie plieno sektorių kalbant. Ačiū. Dar kartą bandome prisijungti, susijungti su Marie Pierre Vetren. Ačiū pirminkė. E, Labadiena. COVID kontekste PPO blokavimo įtampos prekyboje e, kontekste mes turime stiprinti savo strateginės e, pajėgas. Jūs sakote, kad dirbate įvairiuose frontuose, kalbate apie daugiai šališkumą. Kaip jūs ketinate pasiekti savo tikslų, kad prekyba būtų teisinga, daugia šalia. Pirminkė von der Leyen kalbėjo apie naujo priemonės sukūrimą, kad būtų trečios šalis laikytųsi PPO taisyklių. Bet kaip jūs galite susilaukti visų valstybių narių palaikymo šiai priemoniai? Kalbate apie konkurencijos taisyklių apipusiškumą, ypač kalbant apie prekybą su Kinija. Kaip galima išblokuoti šią situaciją taryboje? Ačiū už šios klausimus. Na, pirmiausia, dėl BPO reformų. BPO yra gilioje krizėje ir turime ją reformuoti, turime modernizuoti jos taisyklės ir funkcijas ir e, na, iš naujo paleisti darybinę PPO funkciją ir vėl atgaivinti apeliacinį, apeliacinę struktūrą PPO. Ir apie tai, aišku, kalbame ir kai kalbame apie PPO generalinio direktoriaus e, paskirimą. Tai yra e, PPO reformos ir šie klausimai, kuriuos minėjau, būtų kritiškai svarbus, e, kai kalbame apie mūsų paramą kandidatams. Aišku, reikia kovoti su dabartiniais iššūkiais, kurių nebuvo, kai PPO buvo su, sukurta. Pavyzdžiui, kai kalbam apie Kinijos vystimos modelį, apie pramonės subsidijas ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi reikia dirbti visais šiais aspektais. Kaip mes pasieksime, kad valstybės narės, PPO valstybės narės sutiktų dėrėtis dėl to. Tai yra iššūkis, reikia pripažinti, bet Jeigu pažvelgsime į tarptautinę aplinką, Europa turi rodyti pavyzdį. JAV to nedaro, Kinija to nedaro. Manau, kad ES turi lyderiauti šioje srityje ir turime kalbėtis su JAV, sugražinti jos į daugia šalę sistemą, reikia kalbėti su Kinija, nes daugelis problemų, apie kurias kalbame, kyla iš Kinijos ekonomikos modelio ir turime būti labai pozityvus. Na, o nesant pažangos turi, turime e, imtis veiksmų kitų. Turi... Mes turime dirbti ir tikiuosi, kad mums uh, pasiseks. Tout d'abord sur l'instrument visé à qui vise à contrer les mesures coercitives. J'insiste. Euh... Norėjau grįžti prie jūsų minėtos priemonės. Kaip užsitikrinti, kad visos valstybės narės palaikytų, koks reikėtų, kad būtų taikomas modelis. Ir Dar vienas dalykas, mes e, turime kalbėti apie mūsų vertybės, akcentuoti. Jūs kalbėjote apie Prancūzijos, Vokietijos iniciatyvą ir ko, kokių konkrečių e, pavyzdžių turite, kurie parodo, kaip įtraukėte partnerės šalis. E, e, viena iš problemų yra geografinių nuorodų klausimas, reikia kovoti su padirbinėjimu, kad būtų laikomasi mūsų standartų, taip pat reikia užtikrinti. Uh, well, uh, first of all, uh, uh how to get EU. Pirmiausiai, kaip užtikrinti, kad valstybės narės prisijungtų, aš galiu pasakyti, kad uh, Įvairiose srityse valstybės narės mus palaiko ir e, mes turime, pavyzdžiui, įtraukti valstybės narės. Matome, kad emisijų mažinimo srityje valstybės narės remia mus ir reikia ir prekybos srityje, kad tai būtų ir mes dirbsime, e, tikimės palaikom visų šalių. Dėl prekybos apsaugos mes, mano nuomonė, turime e, įvairių priemonių, pavyzdžiui, gyvenimo reglamentas, e, kitos priemonės ir valstybės narės iš principo sutinka, kad E, turi, reikia stiprinti prekybos apsaugos priemonių rinkinį ir mes dabar turime galvoti, kaip e, tai, e, kaip to laikysis trečiosios šalis, mūsų partnerės ir atitinkami skyriai. Taip pat mes turime galvoti, kaip sistema sistemiškai, labiau sistemiškai užtikrinsime prekybos politikos gyvenimą. E, atsirado prekybos politikos gyvenimo pareigūnas, e, tokia pareigybė komisijoje, kuri kaip tik ir bus skirta tam, kad būtų užtikrinta, jog trečios šalis laikosi taisyklių, laikosi įsipareigojimų pagal laisvosios prekybos susitarimus. Dėkuoju dabar Viržinžiūrum. Dėkuoju, Pirmkė, jūs esate kandidatas į prekybos komisijos nario e, postą ir aš jūs, nuo jūsų sprendimų priklausys tai, kokie bus produktai mūsų parduotuvų lentynose. Žinome, kad ES nukentėjo nuo karių pasilkės, taip pat nuo užterštos Brazilijos jautienos ir komisija 14 metais ir 19 atliko du e, auditus Kanadoje e, tyrė jautieną ir keulieną ir neigiamos buvo auditos, e, audito išvados. Žinome, kad mėsa galvijai auginami ne e, ganyklose, farširuojami antibiotikais įvairiomis medžiagomis ir eksportuotojai mėsos nesilaiko ES reikalavimų. Mes dabar išgyvename beprecedentinę krizę ir žmonės tikrai turi žinoti, kas yra jų lėkštėse. 64 tonas jautienos iš Kanados. Aš blokuosite dėl to, kad ji išauginta nesilaikant mūsų reikalavimų. Dėkuoju. Yeah, uh, thank you uh, for this uh, question. Well, uh, first of all... Ačiū už klausimą iš tiesą. Mes žinome, koks jautrus yra žemės ūkio sektorius laisvosios prieigos e, susitarimuose. Ir mes iš tikrųjų turime labai aktyvų interesą šioje srityje. Jeigu pažiūrėsime į žemės ūkio e, žaliavas, e, perdirbtus gaminius, Europos Sąjunga turi prekybos perviršį šioje srityje. Bet ir šiaip mes labai at atsargiai atveriame savo rinkas, taikome priekybos e, kvotas, taip pat reikalavome, kad būtų laikomasi sanitarinių, fitosanitarinių reikalavimų ir e, ne tik kalbame apie tai, bet ir dirbame konkrečiai. Jau kalbėsime apie importą iki 100 procentų E, atliekama patikrų sanitarnių, fitosanitarnių prekių, kurios įvežamos į ES. Visos prekės, kaip tariant, e, tikrinamos, kad atitiktų mūsų standartus. E, dėl Kanados konkrečiai mūsų auditai nustatė trūkumų dėl atsekamumo sistemoje ir er, hygienos standartų srityje. Kanada E, sustabdė eksportavimą iš dviejų subjektų, kurie netitiko reikalavimų, taip pat Kanados maisto saugos agentūra e, inspektavo savo ruoštų e, skerdiklas, e, pjaustimo, mėsos kapojimo išpjaustimo e, įrenginius, kad būtų užtikrinta, jog atitiktų atitinkamos įmonės ES ir Kanados reikalavimus. Ir yra specialios sistemos taikomos, gyvūnai, tie gyvūnai galvijai niekuomet ne maitinami jiems neduodam antibiotikų ar kitų medžiagų tiems, kurie skirti ES e, rinkai. Mes e, sieksime ir toliau užtikrinti, kad ES standartų būtų e, laikomas ir labai griežtai elgsime šioje srityje. Papildomas klausimas. 20 metais Kipro parlamentas balsavo prieš susitarimą su, su Kanada. Ir uh, Kanada pripažįsta tik tai e, keletą šimtų iš 3000 geografinių nuorodų ES. Kaip e, žinote, komisija šiaip ignoruoja referendumus. Žinome, kad Norvegija, Danija, e, e, Airija yra balsavusios prieš taip pat Graikija paskutinė 15 metais ir visiškai neatsižvelgiama į žmonių nuomonę. E, Ir e, taip pat matome, kad e, parlamentas e, dabar neatsižvelgia į nieką ir užuot įvykdė savo prievalės ir rengė sesiją Strasbūre, dirba tik tai Briuselėje. Ir ar jūs grįžtant prie Kipro atsižvelgsite į Kipro E, nuomonę ir ar esate pasirengę iš naujo dėrėtis dėl šio sutarimo, galvodami apie Kipro e, atsisakymą ratifikuoti sutarimą. Ačiū už klausimus, ne visiškai susiję visi jūsų klausimai su priekybos komisaro kompetencija dėl Europos parlamento darbo vietos, tai yra parlamento e, prerogatyva ir kompetencija. Bet kokiu atveju dėl sutarimo su Kanada. Šiuo metu laikinas taikymo režimas galioja šiam susitarimui jau trejus metus. Ratifikavimo procedūra yra labai aiški. Valstybės narės turi informuoti apie neratifikavimą sutarties oficialiai. Tuo metu šis klausimas grįžta e, į ES rankas. E, Kipras kol kas nėra informavęs mūsų apie galutinį atsisakymą ratifikuoti ir nėra nurodęs, kad e, notifikavimas toks atkeliaus iš Kipro. E, tokiu atveju susitarimas su Kanada laikinai toliau taikomas. Labai ačiū. Toliau Rafael Glucksmann, prašom. Monsieur le, le vice. Ačiū vicepirmininkė kalbame apie kai mes dabar kalbame, milijonai ugurų yra Kinijoje stovyklose išnaudojami uh, didžiųjų pasaulinių prekinių ženklų uniklo, pavyzdžiui, uh, rūbams gaminti ar naik batams siūti. Uh, Kaip konkrečiai jūs padėsite, kad komercinės priemonės pasitelkus būtų galima užtikrinti europinį budrumą tokiais klausimais, kad tarptautinės kompanijos iš tikrųjų būtų e, patrauktos atsakomybėm už darbo, socialinių ir kitų normų pažeidimus ir kad jos laikytųsi mūsų vertybių. Pavyzdžiui, kalboj, e, kalbant apie įmonės, kurios nesilaiko tokių normų ar e, mūsų muitų mokesčių, kokių priemonių jūs imsitės prieš jas? Uh, you, uh, this, uh... Ačiū už šį klausimą. Visų pirma, reikia pasakyti, kad mūsų labai neramina tai, kaip yra elgiamasi su gūrais ir mes reikalavome, kad Kinė laikytųsi, žmog, gerbtų žmogaus teises. ES tą labai griežtai sako taip pat ir per paskutinį ES Kinijos vadovų sutikimą, kur mūsų pozicija buvo absoliučiai aiški. Mes ir toliau ir dvišaliuose sutikimuose bei tarptautiniuose formuose keliame šį klausimą. Dabar kalbant jau labiau apie priekybą, kova su priverstiniu e, darbu yra ES vienas iš prioritetų. Tai yra taip pat ir TDO konvencijos e, tais klausimais nuostatos, kurių turi būti laikomasi ir mes reikalavome, kad to būtų laikomasi taip pat ir investiciniuose santykiuose, kad būtų laikomasi TDO konvencijų draudžiančių priversinį darbą. Taip pat dėl prekių šaltinių, pavyzdžiui, reikia žiūrėti į visą tiekimo grandinę ir todėl yra pasiūlymas pateiktas dėl privalomo deromo atidumo, atidumo kropštumo saugumo užtikrinimo. E, komisaras Reinders vadovauja šiam darbui. Bet aišku, priekyba čia artimai susijusi, taigi mes glaudžiai bendarbiausime tais klausimais, kad užtikrintumėm, jog būtų įvertinta visa rizika, visas poveikis e, per visą tiekimo grandinę ir kad nebūtų iš tikrųjų prekių, kurios atkeliauja pasitel, kurios pagamintos pasitelkus priversinį darbą, kad jos neatkeliautų Europos Sąjungą. Taip pat jūs minėjote sankcijas um, už žmogaus teisų pažeidimus, ką aš galėčiau padaryti ir da, pagal savo dabartinius įgaliojimus, ką aš darau. Mm taip vadinamas es Magnitskio įstatymas, ką mes galėtumėm padaryti, tai būtų daugiau toks sankcijų režimas pritaikytas um, valdžios atstovams, draudžiant jų keliones, sušaldant jų lėšas, įmonių lėšas. Tai pasiūlymas yra paruoštas. Labai tikimės, kad bus padaryta sparti pažanga to klausimu. Papildomas klausimas? Ačiū už Jūsų atsakymą laukiant e, to budrumo užtikrinimo priemonės, ką būtų galima padaryti pasitelkus ES priekybos priemonės, sakykime, e, kad būtų sankcijos pritaikytos kompanijoms, kurios e, naudoja priversinį darbą, kad nebūtų importuojamos jų prekes. Pavyzdžiui, į JAV, sakykime, kongresų rūmai nusprendė uždrausti visą, visą tekstilės produkciją, kuri pagaminta pasitelkus priverstinių gūrų darbą ar būtų įmanomas panašus sprendimas Europoje? Ar galėtumėm panaudoti, pavyzdžiui, antidempingo teisės aktus, um, kur kalbama apie žmogaus teisės, socialinės teisės, aplinkosauginės reikalavimus, kad iš tikrųjų um, priva, ta, tas priversinis darbas, tas, ta vergystė nebūtų skatinama kitose pasaulio kampeliuose? Uh, well, uh, Taip, iš tikrųjų, galima daug ką padaryti ir pasitelkus dabartinius teisės aktus, mm, priverstinio darbo panaikinimas yra vienas iš PPO principų ir taigi laikytumėmės ir PPO taisyklių ir tų taisyklių, kurias mes deriname dvišalių pagrindų. Uh, Mūsų susitarimas e, dėl investicijų su Kinija dar e, derinamas, taigi žiūrėsime, kaip bus galima užtikrinti PPO taisyklių laikymasi tame kontekste, bet labai svarbu visų pirma turėti tinkamą informaciją apie visą tiekimo grandinę, kad galėtum atsekti, iš kur atkeliauja konkrečios prekės, ar, tai yra, ar jos yra pagamintos pasinaudojus priverstiniu darbu. Ir kaip aš jau sakiau, ES priverstinio darbo panaikinimas yra vienas iš prioritetinių politinių uždavinių. Ačiū. Toliau Ana Kavacinė. Um, you, Ačiū vicepirmininkė susidarėme su klimato krize, jūs įsipareigojate užtikrinti, kad priekybos sutarimai bus suderinami su e, žaliaja pertvarka, aš labai sveikinu tai, bet jūs taip pat pasakėte, kad Paryžiaus susitarimas bus esminis elementas ateities sutarimuose. Mes galvojame, kad tai jau bus per vėlu. Dabar darome su visų pasauliu iš esmės. Taigi, ar jūs užtikrinsite, kad ir dabar vykstančios dėrybos, kaip kad, pažiūrėjau, su Nauja Zelandija, atsižvelgtų į klimato apsaugą, taikymą, taikytų atsargumo e, principą? Ar jūs e, iš tikrųjų taikysite klimato e, apsaugos reikalavimus ir esamose dėrybose? Ir taip pat, aišku, Merkosur yra vienas iš blogiausių susitarimų klimato atžvilgių. Kolegos apie tai jau kalbėjo. Ekspertai aiškiai pasisakė yra, kad susitarim, tas susitarimas ir, ir skatins miškų nykimą ir milijonus CO2 tonų išmetimo. Taigi, Merkosur e, susitarimai, aš turiu pasakyti, negali būti ratifikuoti mūsų požiūriu, tai yra visiškai aišku. Ir negalima išspręsti problemų vien tik tai kažkokio tai priedų ar deklaraciją iškinamąją. Ar jūs būtumėt pasirengęs iš naujo dėrėtis dėl tų susitarimų, kad būtų tinkamai atspindėtos visos nuostatos dėl e, klimato apsaugos? Yeah, uh, you, uh... Ačiū už šios klausimus. Visų pirma, dėl Paryžiaus susitarimo, kad tai yra esminis elementas laisvos priekybos susitarimų kontekste mes tą turime sėti su dėrybinėmis direktyvomis, tai iš tikrųjų čia reikėtų orientuotis į ateitį. Komisija sieks, kad tai bus padaryta vis, derinant visus ateities susitarimus. Toliau dėl laisvos prekybos susitarimų, taip pat ir dėl Paryžiaus e, susitarimo, Merkosur susitarimo, aš sugrįšiu dar dėl to, ką mes deriname taip pat su Nauja Zelandija ir Australija. Aš jau kaip sakiau, aš būčiau atviras. Mm, aš, aš būčiau pasirengęs analizuoti mm, galimybę palaipsniui įvesti TSD skyrių taip pat ir mūsų dėrybose su Naujaja Zelandija ar mes galėtumėm pasitelkti mūsų esam priekybos susitarimų peržiūros punktų, kad sustiprintumėm savo Paryžiaus įsipareigojimų siekimą, tai aš sakyčiau, kad taip. Ir mes galvojame jau apie tai, ruošiantis mm, preferencijų sistemos būsimai peržiūrai, kad tikrai Paryžiaus sutarimas atspindėtų. Dabar dėl Merkosur. Uh, Dėl Merkosur, man atrodo, pozicija mm, aiški būtų. Reikia kažko realaus, kas, ką būtų įmanoma įgyvendinti, mm, kad būtų įmanoma įdėti pirmin su ratifikavimu. Tai dabartinėje situacijoje tikrai nesiūlysim ratifikavimo. Ir jeigu ir tai padarytum, tai ne, ne, ne, tikrai nepavyktų mums to pasiekti. Aš, E, girdžiu labai aiškias pozicijas ir, ir reikia pasakyti, kad šis sutarimas neskatina miškų nykimo, bet aišku, uh, reikia atlikti mm, tam tikrą namų darbą ES. Mes turime teisės aktus, kurie draudžia įvežti ES neteisėtai mm, paruoštą medieną, tačiau e, žalio kurso kontekste komisija ketina pateikti pasiūlymą kitais metais, kurio tikslas būtų užtikrinti, kad ES paklausa ir kitų prekių srityje nelemtų E, miškų nykimo, kad net keliautų tos prekes būtent iš tų vietų, kur nyksta miškai. Ir neformaliai komisija pradėjo darbą ir su Brazilija taip pat mes galvojame, kokių čia prasmingų įpareigojimų galėtume mes gauti iš Merkosur valstybių pusės, iš tikrųjų siekiant užkirsti kelią miškų nykimui. Ja. Arba bus papildomas klausimas. Taip, iš tikrųjų turiu papildomų klausimų, tačiau dėkoju iš aiškius atsakymus. Tiesiog noriu sugrįžti prie mano klausimo. Tai reiškia, jūs nepradėsite iš naujo dėrybų, tai buvo konkretus mano klausimas. Tuomet gal galėtumėte e, konkrečiai nurodyti, ko galima pasiekti per PPO klimato iniciatyvą, nes nelabai supratau. Ir paskutinis klausimas dėl klimato apsaugos. Kaip žinote, apie šimtas šio parlamento narių prašė užtikrinti jie iš energetikos hartijos e, sutarties būtų išbraukta nuoroda dėl um, iškastinio kūro apsaugos. Ir taip pat norėčiau pasidomėti, kaip ketinate e, dėrėtis, jeigu e, nebus pažangos darybose ir ar manote, kad yra galimybė iš viso atsisakyti šių darybų? Ar iš jų išeiti? Atsakysiu kiek įmanoma greičiau, trumpiau, nes yra trys klausimai. Pirmiausia, dėl naujų darybų dėl Mercosur sustarimo. Tai nemanau, kad būtų tinkamiausias metodas. Mes dirbėmės jau 20 metų, darybos baigtas ir ką dabar iš karto vėl sakysime, norime persidaryti. Aš manau, kad tokiu būdu mes kaip tarptinis partneris prarastume pasitikėjimą mumis. Tačiau e, mes labai aiškiai pasisakome prie dėl įsipareigojimų prieš ratifikavimą. Ir, pavyzdžiui, atitinkame susitarime su Vietnamu, dalyvaujant visiems komitetams buvo įtrauktos atitinkamos nuostatos ir Vietnamas dabar jau atliko gan esminės darbo rinkos reformas tam, kad laikytųsi numatytų reikalamų. Tai yra susijęs su įsipareigojimais prieš ratifikavimą, būtent šią galimybę dabar ir zonduojame. O dėl klimato ir priekybos iniciatyvos, taigi remintis aplinkosauginių prekių E, pagrindu ir šią mintį norime išplėsti, traukiant ir prekes, norime pasižiūrėti, e, ko galima pasiekti ir atitinkamų pasiūlymų jau yra numatyta ministrų taryboms. Taigi mes dirbsime su šalimis, su vadinamąją greitą grupę, vadinamąją Otavos grupę ir sieksime atgaivinti šį darbą, rengsime pasiūlymus ministrų susitikimams, o dėl energetikos kartos sutarties, tai norime, kad ši sutartis būtų reformuota, nes taip narės galės laipsniškai atsisakyti investicijų iš kastinių kūro apsaugos. Ponas Simonas, dėkoju. Pone vicepirmininkė, Na, iš tikrųjų pritariu jūsų mintims dėl Merkasūro sustarimo. Daug aš jau buvo įsakyta, ne viskas, ką sakė kolegos, iš tikrųjų yra pagrįsta. Balsonaro, pavyzdžiui, nesikį minėjo, jog jis pasitrauks iš Paryžiaus sutarimo be Merkasūro sustarimo. O kolegė, pasakysiu, ekspertai teisus. Na, tarkim, jeigu pasižiūrėsime į komisijos poveikio vertinimą. Taigi, kai mes kalbame e, ne vien tik tais apie vieną sutarimą, kai kalbame apie tokio pobūdžio sutarimas, mes kalbame apie ES vietą pasaulyje. Ir esu pilnai įsitikinęs, kad mes kaip ES arba galėsime suvaidinti savo vaidmenį per priekybos sutarimus, arba to nepadarysime. Taigi norėčiau paraginti jūs daugiau nuveikti, paaiškinant, kodėl reikalingi tokie susitarimai. Na ir tikėkime, kad komisija e, santykiuose su PPO um, e, pasirinks naują um, pragmatišką požiūrį. Priešingai nei JAV, ar pritarite šią minčią ir kaip turėtų atrodyti ginčių sprendimo mechanizmas, turint galvoje bendrą kontekstą? Pirmiausia, dėl Merkosūros sutarimo. Na, mes tai jau nemažai aptarėme, tačiau sutinku dėl to, kad Merkuros tarimas yra toks pirmas tarimas, kurį Merkosūros šalis darys kaip globalus partneriai ir tai, aišku, suteiktų daug privalumų. E, tai, aišku, turi ir geopolitinių pasiekmių. Pačioje pradžioje jau minėjau, jog Europa turės įtakos tik tais tuomet, jei palaikys santykius su partneriais, o jeigu mes nusisuksime, tai nieko nepasieksime. Tačiau kita vertus, e, puikiai suprantu, kokiu yra būkštavimų dėl Paryčio sutarimo, dėl miškų kirtimo. Turime rimtai pažiūrėti šios būkštavimus, būtent tai ir ketiname padaryti. Antras klausimas dėl mm, PPO ginčių sprendimo mechanizmo. Sutinku, kad jeigu pasižiūrėtume į JAV pusę ir jos pasirinktą požiūrį, tai aišku yra priežasčių kritikuoti. E, tai, kad e, ginčių sprendimų procedūros yra e, tam tikroje prasme susaistytos. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į abus Boeing ginčą, tai užtruko 15 metų, kol ginčas buvo išspręstas. Tai iš tikrųjų yra priežasčių kritikai. Tačiau Kaip ten bebūtų, žiūrint iš ES perspektyvos, manome, kad reikalinga dviejų pakopų privaloma ginčių sprendimų sistema, skaitant ir atitinkamo organo veiklos atnaujinimą. Kaip tik e, su JAV kalbamės apie tai, kaip toks apeliacinis komitetas galėtų atrodyti. E, žinome, kaip tas organas veikia anksčiau. Na ir šiuo pagrindu e, esame pasirengę dirbti toliau. Papildomas klausimas. Ne, dėkoju. Papildomų klausimų neturiu. Manau, kad jūsų atsakymas mane tikrai įtikino. Dėkoju. E, dėkoju ir toliau. Uh, Jansara Dėl. Jis taip pat uh, mm, pasisakys nuotoliniu būdu. Prašau prisijungti. Dėkoju. Tikiuosi, kad gerai mane girdite. Dėkoju, ponė komisarė Dombrovski. Tikiuosi, kad jūs taip pat gerai jaučiatės. Esate sveikas. Norėčiau dar sėkiai atkreipti mūsų dėmesį į Aziją. Nes, mano manimu, ateityje tai bus ekonominio augimo ir prekybos epicentras. Taigi norėčiau pasidomėti dar dėl Kinijos. Ji nesikį buvo uh, minėta. Mes visi žinome, kad Kinija yra sudėtingas partneris, tačiau negalime veikiausiai sauliaisti prarasti Kinijos rinkų. Kinija yra priekybos partneris, todėl E, neverta toliau žengti tuo keliu, konfrontacijos keliu, kurį pasirinko JAV. Taigi, turint galvoje viską, kas numatyta, norėčiau pasidomėti, e, kaip atrodo darbų tvarkaraštis, kokios yra tikimybės užbaigti šias dėrybas ir neapsiribančius turimų, ar turite kokiu nors minčių dėl tolimesnių santykių su Kinija. Antras dalykas, pagalvokime ir apie Azijan šalis. E, jos tam tikrą prasme meto iššūkį Kinijai. Pavyzdžiui, su viena iš šių šalių susitarėmėjome laisvos prekybos susitarimą ir investicijų apsaugos susitarimą su Vietnamu. Taigi, kaip įsivaizduojate Azijam šalių vaidmenį ateityje? Na ir kaip jūsų manimų reikėtų elgtis šių įdomių ir svarbių šalių grupės atžvilgių. E, papildomai klausiu, turėsite tik 30 sekundžių, ponė e, Silžianai. Dėkuoju šios klausimus. Pirmiausia, dėl tvarkaraščio skirto dėryboms dėl visapusiško investicijų sustarimo. 19 metais Kinė ES pateikė e, tvarkaraštį, pagal kurį dėrybos turėjo baigti baigtas iki 20 metų pabaigos. Tačiau dėja, e, Kin... na ir Kinija nesiki minėjo savo ryštą užbaigti šias dėrybas iki 20 metų pabaigos. Mes savo, iš savo pusės esame tvirai nusteikę į. Um, tokią datą, tačiau kita vertus mums labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą mūsų ekonominiuose santykiuose ir labai svarbu, kad Kinija um, um, primtų sprendimus, nusileistų, pavyzdžiui, dėl rinkos atverimo, taigi reikalingi sprendimai, bet tų sprendimų um, tokio sutarimo neturėsime. Būtų puiku, jeigu jį pavyktų sudaryti dar šiais metais, tačiau tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kas realistiška turint galvoje sutarimo turinį. O dėl santykių su Azijam šalimis, tai iš tikrųjų su kai kuriomis iš jų santykiai iš tiesų yra intensyvus, Ir pavyzdžiui, su Indonezija kaip tik daromės dėl laisvos prekybos sustarimo, tai yra didžiausia, didžiausia gyventojų skaičių turinti šalis Azijams šalių grupėje, taigi dėrybos e, juda prieki gan lietai, nes, pavyzdžiui, tikėjomės, kad Indonezijos vyriausybė panaikins e, draudimą importuoti importuoti iš ES alkoholinius gėrimus. Pavyzdžiui, iš mūsų pusės tikimasi, kad nebus diskriminuojami e, maskūro rūšis, kuris yra palmių aliejus. Taigi vyksta darybos, nors ir lietai, tačiau su Singapūru, su Vietnamu jau tokie sutarime susidaryti, su kitomis šalimis daromės. Na ir matome, kad yra interesą sudaryti regioninius sustarimus, prekybos sustarimus tarp ES ir Azijams šalių grupių. Taigi tiesiog reikėtų pasidomėti dar, pazanduoti, kokio masto, kokio ambicijų lygio būtų tokie regioniniai sustarimai. Taigi mes, manau, toliau dirbsime ties šiais klausimais dvišalių pagrindų. Janai, papildomas klausimas. viskas gerai, tik tai norėjau pasilinkėti sėkmės. Ačiū, Janai. Toliau Zamira Rafaila. Dėkoju. E, sveiki atvykę komisijos nariai Dombrovskis. Aš norėjau paklausti jūsų apie tarptautinės prekybos įvaizdį. Pastaraisiais metais investicijos sutartys, priekybos sutartys, SETA Merkosur e, vis e, labiau patenka po, didam, dažniau patenka po didinamojų stiklų dėl aplinkos standartų, žmogaus teisių, kitų dalykų. Ir ką jūs ketinate daryti? Ar jūs ketinate sustiprinti tarptautinės priekybos įvaizdį? Pavyzdžiui, kaip naudositės uh, naująją tą poziciją vyriausiojo priekybos uh, principų gyvenimo pareigūno uh, kaip bus siekia mūsų tikslų ir už, kaip bus užtikrinta, kad mūsų partneriai laikos, laikytųsi taisyklių. Ir kaip e, įsivaizduojate to mano minėto pareigūno e, vaidmenį per dėrybas. Pirmiausiai, dėl tarptautinės priekybos įvaizdžių. Mes iš ties turime jį stiprinti ir mes esame tuo suinteresuoti patys. Jeigu pasižiūrėsime matematiškai šį klausimą, ES prekybos e, deficitas yra perteklinis, tiksliau, prekybos e, balansas yra perteklinis. Ir mes negalime e, menkinti standartų, kurie mažintų mūsų, menkintų mūsų gerbą ir klėstėjimą. Ir mes turime galvoti, kaip prekyba veikia mus ir kaip e, turime galvoti, kaip spręsti problemas. E, jūs minėjote vyriausiai prekybos priemonių įgyvendimo pareigūną Mes e, manome, kad jis padės mums labiau sistemiškai žiūrėti gyvenimą priekybos tarimų, e, žiūrėti, kaip, pavyzdžiui, šalinamus kliūtis prie Europos e, bendrojams priekybos srityje ir mes jau dirbame toje srityje, bet tikimės desnio veiksmingumo, tikimės naudos įmonėms Ir prieš ratifikavimą sutarčių vaidmuo tokio pareigūno galbūt reikėtų į tai dar pasigilinti, nes kol neįsigalio sutartis negalime jos įgyvendinti, bet galime pasigilinti šį klausimą. Taip pat mes e, turime bendrauti su Europos įmonėmis, pirmiausia MVI, aiškinti, kaip, pavyzdžiui, jos gali pasinaudoti tarptautinės priekybos privalumais ir e, portalas patekimo į rinką e, būtent tuo užsijims, bus pateikta informacija visomis es kalbomis, kuri bus e, skirta pirmiausia MVI. Taip reikės dirbti, bet tai mums patiems aktualu ir ekonominiu požiūriu. Ir taip pat, galvant apie mūsų vertybės, mūsų požiūrės kleidimą tarptautiniu mastu, papildomas klausimas, prašom. Dėkui už atsakymus. Papildomas klausimas. Mano nuomonė, vienas iš būdų, kaip pagerinti įvaizdį priekybos, e, pademonstruoti, kad ji gali būti naudinga visiems. Dabar, pavyzdžiui, moteris negali pasinaudoti tarptinės priekybos visais privalumais pagal skaičius komisijos, kurie pateikė. E, daugiau negu mažiau negu 40 procentų moterų gali naudotis tarptautinės prekybos e, privalumais per savo darbo vietas. Ir ar jūs pagal, per naujasias taisyklės e, sieksite užtikrinti, kad prekyba būtų naudinga visiems, įskaitant moteris, ar bus lyties ir prekybos e, skyriai įtraukti į visus šio laikiškus tarimus, taip ar ne? E, prekyba, lyties klausimas. E, tai susijęs su prekybos ir darnaus vystimus įskyriais, egzistuoja atitinkamos nuostatos dėl nediskriminavimo, bet aišku, mes turime dirbti daugiau šioje srityje. Prekybos generalinis direktoratas atlieka tyrimą dėl moterų dalyvavimo prekyboje. Žiūrėsime į prekybą prekėmis e, pirmiausiai ir renkame duomenis, pas, duomenis ir paskui naudosimės jais mūsų darbe mm, ir tarnybos mūsų tausims e, lyties e, analizė darnumo poveikio vertinime taip pat atliekama poveikio lytims analizė e, dirbama daugia šalių planu. Mes aktyviai siekime gyvendinti Buenos Aires e, deklaraciją PPO kontekste apie moteris ir e, priekybą e, dėl atskirų skyrių priekybos ir lyties klausimų. ES Čilės asociacijos sutarime atitinkamas skyrius yra ir tikiuosi, kad jis pasitarnaus kaip geras pavyzdys kitiems priekybos susitarimams. Tai yra sritis, kurioje dirbsime daugiau Ir e, tai yra platesnių mūsų pastangų dalis. ES e, lyčių veiksmų planas 20-25 metams išorės santykiams rengiamas ir prekyba e, bus svarbus elementas tos strategijos. Dabar Udo Bulman. Dėkui, pirmininkė. Vicepirmininkė paskirtasis komisijos nariai. E, kalbama aiškiai kalba, mums reikia naujo skiriausias prekybos politikoje ir darnaus vystimosi tikslai turėtų būti ypač akcentuojami. E, antras elementas man, e, man yra svarbus įgyvendinimas ir gerinimas prekybos sustarimų. Pasakykite man, kaip jūs įsivaizduojate, kokių priemonių kokias priemas galima pasitelkti, kaip jūs, kaip paskaitais komisaras, galvojate, kad būtų galima geriau užtikrinti įgyvendinimą susitarimų, pavyzdžiui, kai e, bendroji e, pre preferencijų sistema e, kaip galima koreguoti jos taikymą, jeigu nesilaiko partneriai įsipareigojimų. Uh, E, žinome, kad e, Afrikos šalis e, labai, ne, 5 procentai gal jų eksportas keliauja pas mus, bet 50 procentų jų naudojasi tą bendrąją preferencijų sistemą. Tai kokie čia yra iššūkiai? Dėkui už klausimą. Įgyvendinimas prekybos ir darnaus vystimosi principų. Mes jau daug kalbėjome apie šiuo klausimu. Mes dabar dirbame, kad užtikrintume sisteminį tikrai požiūrį ir priežios pareigūnas e, yra vienas iš, viena iš grandžių. E, bus galima teikti skundus jam, pirmiausia, pilietinė visuomenė tą galės daryti, e, kelti klausimus dėl darnaus vystimas ir kitų skyrių. Ir e, tas pareigūnas naudos būtent sieks padėti e, šiuose srityse. Taip pat e, Prancūzijos Niderlandų dokumentas yra paskelbtas. Mes pasigilinsime jį ir, kaip sakiau, spartinsime peržiūrą E, darnaus vystimos tikslų ir pasižiūrėsime, kaip galima būtų uh, prekybos ir darnaus vystimosi, tiksliau skyri, skyrius, kaip e, sieti su mūsų tikslais geriau. Taip pat Paryžiaus tarimas, darnaus vystimos tikslai bus bendroji privilegija atsiprašau, bendroji preferencijų sistema bus peržiūrima kitais metais ir mes žiūrėsime į tai, kaip partneriai laikosi e, prie Paryžiaus susitarimo reikalavimų. E, galima paminėti tokią šalį kaip Kambodža e, Jeigu mes negalime užsitikrinti deramų rezultatų su besivystančiamis šalimis, mažiausiai išsivystančiamis šalimis, mes turime labai atsargiai taikyti reikalavimus ir nepamiršti socialinių ekonominių pasiekmių. Dėkui. Dabar pasižiūrėkime į e, 15 dienos vystimosi tikslą e, gyvenimas ir žemė. E, ir komisija yra pateikusi e, pasiūlymą dėl deramos patikros ir kaip tai siesi su Merkosiur. Ir Kai kas sako, kad visa našta bus užkrauta įmonėms, bet iš tikrųjų mes turime e, palaikyti standartus ir aš grįžtu čia prie įgyvendinimo. Ir taip pat tai skiriasi nuo stebėsenos e, tarpininkavimo, kaip jūs sieksite, kad Merkosiur šalis įgyvendintų standartus E, ypač, atsiprašau, šis tikslas susijęs su žeme ir miškų naudojimu. Tai kaip bus užtikrinta, kad būtų laikomas reikalavimų. Merkosur. Dabar e, pirmiausia reikia galvoti apie ratifikavimo darbus. Mes pasižiūrėsime, kaip Merkosur šalis, ypač Brazilija, bus pasirengusios prisimti aiškius įsipareigojimus šioje srityje kad užtikrintume mm, geresnį, geresnę situaciją, ypač e, lėtinant miškų kirtimą. E, kitų metų pirmą pusmetį mes pateiksime pasiūlymą dėl e, deramos patikros reikalavimo, due diligence reikalavimo. Tai bus horizontalus pasiūlymas ir dėl miškų kirtimo mes kaip sakiau, pateiksime pasiūlymą ir sieksime užtikrinti, kad ES mm, į ES įvežamos žaliavos nebūtų siejamos su neteistų miškų kirtimu. Mes sieksime įtvirtinti tai teisės aktais ir e, jau turime teisės aktus dėl e, neleidimo įvežti ES neteisėtai e, kirstos medienos. Bet mes dabar turime dirbti su Merkosur ir reikia e, siekti, kad jos prisimtų įsipareigojimus prieš atvykojant sutartis. Tokiu būdu pasieksime neblogų rezultatų. Angelika Vinci ir ji prisijungusi nuotoliniu būdu. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas vykdomasis vicepirmininkė dėl uh, strateginių investicijų valstybių narių lygmenių, ar matote, ko, išvelgėte kažkokių rizikų dėl partnerių, kurio taiko agresyvę politiką ir mm, ypač pasi, dėl politinių tikslų yra dažnai vykdoma tokia veikla, kas pakenkia ES politikai ir politikos sprendimų prieimimui. Uh, yeah. uh, so, uh... Taip, klausimas dėl trečių šalių agresyvių veiksmų. Vėlgi kalbant apie mūsų priekybos gynimo priemonių paketo, mes turime visą eilę priemonių, aišku, reikia jas plėtoti, bet kalbant konkrečiai apie trečių šalių tam tikrus um, veiksmus, kurie yra agresyvus, kurie mm, netitinka PPO taisyklių, pažeidžia jas. E, komisija čia pasiūlys konkrečią priemonę kovai su tokiomis agresyviomis planuosiamis priemonėmis, kad ES galėtų reaguoti efektyviai į tokius veiksmus Taip, galbūt tai gali būti kai kuriais atvejais ir protekcionistinės priemonės, bet daugeliu atveju tai bus tam tikrų politinių tikslų, aišku, um, siekimas, pavyzdžiui, ES vienybės pakirtimo tikslais. Yra žinoma, kad mes turime turėti galimybę sureaguoti į tokius veiksmus ir apsaugoti mūsų sektorius, mūsų įmonės, kurios tampa tokio, tokio elgesio taikiniais. Tam mums reikia, aišku, aišku, efektyviai panaudoti mūsų priekybos gynimo priemonių visą paketą, apie tai jau plačiai kalbėjome. Ar turite papildomą klausimą? The... Taip, ačiū. Kalbant apie tarptautinę priekybą ir jos vaidmenį stiprinant atsparumą po COVID pandemijos, um, ar jūs galvojate, kad reikia mūsų strateginę autonomiją įtvirtinti, ar išvelgėte čia kokios sinergijos su mūsų kaiminystės politika? Uh, well, uh, yes, uh, indeed. Taip, iš ties kai kalbame apie atvirą strateginę autonomiją ar ES ekonomikos atsparumo stiprinimą, tai čia iš šios krizės ko pasimokyta, tai aišku, kad reikia mūsų tiekimo grandinio atsparumą užtikrinti. Uh, ir ką reikia padaryti, kad išvengtumėm tokios situacijos, kuomet esam priklausomi nuo vieno tiekėjo ar nuo vienos šalies tiekėjos, kai eina kalba apie kritinės svarbos priekes, sakykime, medikamentus ir panašius dalykus, ką COVID-19 krizė labai aiškiai išryškino tą mūsų silpnąją vietą. Ir akivaizdu, kad mes um, intensyviai dirbame tais lausmais dėl ekonominio uh, atsparumo stiprinimo. Čia mes svarstome įvairias galimybės. Dabar dėl atsargų kaupimo, trumpesnės tiekimo grandinės, e, tiekimo šaltinių, įvairovės užtikrinimo, trumpesnio tiekimo kelio ir taip toliau. Čia uh, gali būti tam tikrų palyginamųjų pranašumų kai kuriais atvejais, sakykime, kuomet atsargos kaupiamos netoli arba atvežama iš netoli ir kaiminėms valstybėms tai gali būti naudinga be abejo, bet žinoma, reikia akcentuoti, kad tokie sprendimai, žinoma, yra konkrečių ūkio subjektų sprendimai ir taigi reikia žiūrėti, kaip ta, ta, ta tarpusavio sąveika tarp valstybinio ir, ir privataus sektoriaus užtikrinama. S'il vous plaît. Emanuel Borel. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kandidatė komisarus. Mes visi, man atrodo, Mm, siekiame, kad Europa būtų gerbiama priekybos srityje, ne visuomet taip yra, aš sugrįšiu, pavyzdžiui, prie Amerikos teisės ekstraterritorialumo aspekto. Jūs gan skeptiškai kalbėjote neseniai apie Iraną, Amerikos sankcijas, praėjo dviejai metai ir štai, tai akivaizdu, kad jūs teisingai sakėte, rezultato nėra. Ir čia klausimas, aišku, yra dėl suverenumo ir dėl įvežio išlaikymo. Antras dalykas. Uh, Mm, apie ką praktiškai tarpusė, tarp mūsų nėra kalbama, nors iš tikrųjų e, tai yra baisi, net, netesėta pra, e, praktika, tai yra milijardai, dešimtis milijardų eurų, tai yra klastotės, padirbinėjimas, tai yra tūkstančiai kompanijų, kurios e, vykdinamos teisėtą veiklą bankrutuoja. Taigi eina kalba apie represinės sankcijas, kurios yra būtinos. Ir mm, paskutinis dalykas, jūs kalbėjote apie atvaros vystimosi tikslus. Prieš kelias savaitės Um, Europos parlamentas balsavo dėl uh, bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos Filipinams ir labai aiški buvo pozicija. Ką jūs galėtumėt pasakyti? Yeah. Uh, uh Ačiū už jūsų klausimus. Visų pirma, dėl trečių šalių taikomų sankcijų ekstraterritorialaus poveikio. Tai iš ties neramina, kaip žinote, ES nepripažįsta trečių šalių ekstraterritorialų teritorinių sankcijų teisėtumą, tai prieštaroja tarptautiniai teisiai ir blokavimo statutas, tai e, galvojame, kad tai yra pagrindinė priemonė apsaugoti mūsų ūkio subjektus, kad nebūtų, pavyzdžiui, e, JAV kažkokie teismo sprendimai vykdomi ES teritorijoje, sakykime, atitinkamai, kuomet e, JAV ūkio subjektai dalyvauja procesuose ir aišku, reikia stiprinti mūsų atsparumą, kai eina kalba apie sankcijų ekstrateritorinį poveikį. Čia pagal dabartinį planą komisija ketina gruodžio mėnesį paskelbti komunikatą dėl ES ekonominio suverenumo ar autonomijos stiprinimo, dar kol kas vyksta diskusijos dėl terminologijos, bet um, iš ties uh, šis klausimas bus labai svarbus elementas to komunikato. Dabar dėl klastočių. Uh, Dėl padirbinėjimų taip, tai labai e, svarbi problema ir todėl mūsų susitarimuose visuomet yra nuostatos dėl e, intelektinės nuosavybės teisų apsaugos um, užtikrinimo ir uh, dėl geografinių nuorodų apsaugos irgi atitinkamos nuostatos yra atitinkamos susitartise. Ir po to mes dirbame su padirbinėjimu um, piratavimo stebėjimo grupe. Čia Yra e, kalbama apie tokias atvejus, kuomet e, yra e, reguliarus, reguliariai pasitekintis losočio atvejai ir žinoma, aiškinamas, iš kur atkeliauja padirbtos prekes ir yra čia glaudus bendarbiavimas vykdomas su visai eilė valstybių atitinkamai. Ir galiausiai jūsų klausimas dėl uh, OBLS plus, bendrų būtų tarifų lengvatų sistemos plus, ypač konkrečiai su Filipinais. Aš turėsiu pasigilinti į tuos klausimus ir vėliau jums pateiksiu informaciją, ką komisija galėtų konkretaus padaryti tuo klausimu. Papildomas klausimas? Euh, Taip, žinoma, jūs kalbate apie priemonės kovoti su klastotėmis, bet iš tikrųjų tai nėra veiksmingos priemonės. Um, nuo 3,9 procentų iki 7 procentų nuo 19 iki šių metų išaugo klastočių mastai Europos Sąjungoje, kas importuojama ir iš tikrųjų akivaizdu, kad čia yra problema su Kinija. Tūkstančiai e, gamyklų gamina tik klastotės ten, jos yra skirtos vien tam. Tai ka, e, galvojant apie jūsų e, konstruktyvės diskusijas su komisija, aišku, kalbėjome apie žmogaus teisės, bet ar nereikėtų atitinkamos skyrio tose diskusijose, kuris būtų konkrečiai skirtas klastočių klausimui. Mes žinome visą situaciją su Alibaba ir, ir kitais kanalais. Taigi, um, Europos Sąjunga 80 procentų savo energetinės sąskaitos apmoka JAV doleriais, tai kaip galima pagerinti euro tarptautinį vaidmenį tarptautinėje priekyboje, nes tai irgi labai aktuolus klausimas. Ačiū. Uh, okay, uh, very... Kągi, labai trumpai. Dėl klastočių. Taip, žinoma, tai yra didžiulė problema. Ir eina kalba, aišku, apie mūsų išorės sienų apsaugą, muitinių darbą ir um, nuostatų vykdymo užtikrinimą. Ir kalbant apie intelektinę nusavybę, mes turime uh, konkrečius dialogus su uh, prioritetinėmis, kaip mes vadiname, valstybėmis ir aišku, Kinija yra tarp jų. 80 procentų konfiskuotų, suklastotų ar piratuotų prekių atkeliauja iš Kinijos ir tai yra labai rimta problema ir aš toliau tikrai darysiu didžiulį spaudimą, kad būtų dirbama tais klausimais. Dabar dėl JAV dolerio ir euro tarptautinio vaidmens aš dirbu to klausimu, kad euro tarptautinis vaidmuo būtų stiprinamas ir dirbu to klausimo keliari metai. Uh, Aš minėjau komunikatą dėl ES suverenio, priekybos suverenumo ar autonomijos. Čia irgi atitinkamai bus kalbama ir apie euro vaidmens e, stiprinimą. Uh, tarptautiniu mastu, pratesiant ankstesnius komisijos komunikatus, tai mes žiūrime į vairias rytis, ką mes galėtumėm padaryti, kad um, euras būtų plačiau naudojamas tarptautinėje priekyboje, kaip mes galėtumėm sukurti palankesnės sąlygas, kad tarptautinėme darbiavime euras daugiau būtų, figuruotų, kad um, taupimas vyktų labiau um, eurų, kad tarptautiniai atsiskaitimai vyktų daugiau eurų. Taigi mes įvairius kanalus žiūrime, įvairiais keliais ketiname dirbti, kadangi euro stipresnis tarptautinis vaidmuo e, tarnauja Europos interesams ir žinoma reikia užtikrinti, kad būtų valiutų sistema diversifikuota. Dėkoju. Ir kitą klausimą užduos Karlas Fudždimonas. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė Dombrovski. Europos prekybos politika yra svarbiausia ir geriausia ES užsienio politikos priemonė. Turime eksportuoti demokratiją ir šios, tai galime daryti šios priemonės dėka ir todėl turime būti nuoseklus ir užtikrinti demokratiją, e, teisės viršenybę, žmogaus teisę apsaugą ES. To dar nepakanka ir pas mus. Jūs kalbėjote ir apie žmogaus teisės ir kad norėtųsi sugrįžti prie šio klausimo. Kokių konkrečių priemonių imsis komisija tam, kad būtų užtikrinta, kad e, prekės pagamintos pasitelkiant e, žmogaus teisų pažeidimus nebūtų parduodamos ES ar jomis neprekiautų ES įmonės? Kaip to užtikrinti? Dėkoju už šį klausimą. Dėl žmogaus teisų pažeidimų. Tai manau, kad tiek ES komisijos, tiek ir ES pozicija yra labai aiški. Mes turime kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Jau minėjau sankcijų taikomų už žmogaus teisų pažeidimus mechanizmą. Jis jau rengiamas komisijoje ir pagal dabartinės mano pareigas tai daroma. Taigi tikiuosi, kad komisija artimiausiu metu galės informuoti apie šį mechanizmą. Na ir aišku, priekybos politikai šiame kontekste tenka svarbus vaidmuo. Taigi norėčiau primiktinai pakartoti, jog labai svarbu dėrėtis su tarptautiniais partneriais ir tų dėrybų metu pabrėžti būtinybę užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, ypač kai kalbame apie tokias svarbes rytis kaip darbuotojų teisės, darbo apsauga, o taip pat e, kovas e, vaikų darbo, priverstinių darbo. Aišku, viso to reikia atsisakyti, tai turi būti panaikinta. Be to, kaip jau minėjau, komisija šiuo metu dirba um, ties pasiūlymu dėl išsamių privalomų patikrinimų, kuris bus privalomas E, įmonėms Europoje tam, kad šios žinotų, kas dedasi jų vertės sukūrimo grandinėje. Ir taip e, būtų užtikrinama, kad jų prekės nebūtų gaminamos pasinaudojant žmogaus teisų pažeidimais. Taigi būtent tai dar viena papildoma priemonė, priemonė kurią ketiname taikyti šioje srityje. Dėkoju už atsakymus į mano klausimus ir už jūsų darbą. Konkrečiai norėčiau pasidomėti dėl konkrečių priemonių. E, kokių priemonių imsis komisija tais atvejais, jei e, tos šalis, kuriuose gaminamas tos prekėmis, e, prekės ar su kuriomis prekiaujama, turės politinių kalinių savo teritorijoje. Kągi, Tai sugražina mus prie priekybos ir žmogaus teisų apsaugos klausimų. Yra ir konkrečių pavyzdžių. Tarkim, kai matome, jog kitomis formomis yra pažydžiamas žmogaus teisės, mes turime galimybių reaguoti, kaip jau minėjau. Tarkim, jeigu yra e, nustatoma, kad pažeistos žmogaus teisės arba e, pagaminamas prekės pasitelkiant e, žmogaus teisės pažinimis, jeigu yra dvišaliai susitarimai, galime sustabdyti jų galiojimą. Pavyzdžiui, tai buvo padaryta su Kambodža. Na ir kaip paskutinė priemonė, tai mes apskritai galime uh, E, nutraukti prekybos sutarimus su tomis trečiosiomis šalimis, kurios ir toliau vykdo žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes turime palaikyti santykius su partneriais, daryti jiems sprendimą ir tokias kraštinės priemonės panaudoti tik tais visiškai kraštiniu atveju. Dėkoju. Šon Keli užduos klausimą e, ir jis taip pat e, pasisakys nuotoliniu būdu. Prašom prisijungti. Dėkoju, polė pirmininkė. Dėkoju, ponė Dombrovski. Mm. Ir, na, jūs, na, žinau, kokiu jūs turite savybių, buvote ir APP e, vadovas ir ministras pirmininkas. Na, na, ir aš manau, kad jūs tikrai tinkama šioms pareigoms. Uh, Ir iš tikrųjų ir jūsų pasirodymas šiandieną labai įtikina. O džiugu tai, jog pabrėžite, jog labai svarbus yra įsipareigojimai užtikrinant priekybą. Na, iš tikrųjų, Paryžiaus sustarimas yra svarbus šiame kontekste, nes e, tai susijęs su darintų finansavimu dėl Kinijos. Uh, Tai daug klausiau dėl Kinijos ir jūs atsakėte labai išsamei. Norė... Na ir taip, Kinija yra svarbus strateginis partneris, tačiau iš kur nemažai problemų. Norėčiau pasidomėti, kaip ketinate tęsti priekybos investicijų santykius su platesniu Azijam regiono uh, E, šalių ratu. Jūs minėjote Vietnamą, kas dar numatyta? Dėkoju. Jūs iškėlite nemažai svarbių klausimų susijusių su priekybos susitarimo nuostatų užtikrinimu, taip pat užtikrinti, kad ir MVI turėtų naudos iš tokių priekybos susitarimų. Taigi, uh, kai mes konkrečiai kalbėjome apie dėrybas su Azijam šalimis, tai galiu pasakyti, kad dėrybos tęsiasi, pavyzdžiui, su Indonezija deramasi, nors yra tam tikrų kliučių ir trikdžių, kurie kol kas užvilkina dėrybas ir su Tailandu, ir su Malazija, pavyzdžiui. Taigi mes privalome ir toliau E, bendrauti su šiomis šalimis, tęsti dėrybas ir pasižiūrėti, kaip įveikti aklygatvius šiuose dėrybose. Kitas dalykas tai yra mm, laisvos prekybos sutarimai regioninių pagrindų tarp regionų, kaip tik apie tai kalbama, tačiau iš abiejų pusių kol kas trūksta konvergencijos. Taigi dar neaišku, kas turėtų patekti į tokius tarimus, kaip yra su tokiais klausimais, kaip viešiai pirkimai, priekyba ir dar nusvystimasis. E, o taip pat, e, kas turėtų būti traukti į modernius priekybos tarimus. Tačiau Azim yra svarbus regionas ir mes toliau palaikysime santykius su šio regiono šalimis. Šona, jūs galite užduoti papildomą klausimą. Taip, labai trumpai. Uh, Dėkoju už jūsų labai aiškius atsakymus, ponė Dambrovski. Na, Taivanas, iš kurio neatsiemas nuo Kinijos klausimas. Na ir yra tarptautinių panašiai mąstančių partnerių Tai kaip yra su nauju ES ir Taivano investicijų susitarimu? Gal galėtumėte pakomentuoti? Dėkui šį klausimą dėl Taivano. Tai mes jau trumpai šį klausimą aptarėme. Mes ir toliau palaikome tamprų dialogą su Taivanu dėl investicijų. Dar, kaip jau minėjau, prieš dešimt dienų uh, vyko plataus masto e, investicijų formas ir tai pirmasis tokio pobūdžio formas, kurį e, organizavo Taivane ES užsienio prekybos institucija, dalyvavo 1400 dalyvių, na ir aš manau, tai rodo, jog ir ES e, šiems santykiams skiria daug svarbos, o kai dėl um, sustarimų sudėrėjimo, tai reikia nusisitinkti tinkamą seką. Pirmiausia, reikia baigti dėrybas dėl investicijų susitarimo su Kinija, tai ir darome. Na ir kai bus aiškiau dėl investicijų susitarimo su Kinija, bus aiškiau dėl šio susitarimo turimo, tai tuomet jau galėsime pagalvoti apie tai, kad reikėtų nustatyti E, suderintas investicijų taisyklės investuotams iš Europos regione. Dėkoju ir dabar Marek e, Vėlka, prašau. Mm. Dėkoju, du klausimai. Pirmasis apie Brexitą. Ar strateginių požiūrių mes pasirengę e, situacijai be sustarimo? Ir kokiu gali laikytis jūs nuomonė Britanija scenarijų ir kokios gali būti pasiekmes bendrai rinkai, kaip galime pasirenkti tam. Tai vienas klausimas. Antras dalykas, šiek tiek gal filosofinis jums leidus, apie jūsų portfelį, e, konkrečiau apie darbo jūsų krūvį galima. Jūs e, kaip komisijos atstovas Eurogrupėje turėsite užsimti ir finansiniais klausimais, bet netiek daug prekybos klausimais. Ir jūs iki šiol e, būsite susijęs, kaip ir dabar, su finansų sfera labai smarkiai ir kaip jums užteks laiko e, imtis prekybos reikalų, nes jie labai sudėtingi. Ar jūs dirbsite e, vienas, ar su komisijos nare Maginis, ar įmanoma e, dirbti dviem ar net trim etatais tuo pačiu metu? Toks mano klausimas. Dėkui už klausimus dėl pirmojo. Brexitas. Abi pusės yra suinteresuotos pasiekti susitarimą ir palaikyti glaudžius prekybos santykius. Mes siekėme kaip tik to, vadovauja visoms pastangoms speciali darbo grupė darybų ir prekyba. Prekybos direktoratas taip pat susijęs su tuo, ateinantis mėnesiai labai svarbios, svarbus savaitės yra keletas likusių problemų dėl vienodų saikymų, sąlygų taikymo, dėl žvejybos, reikia dar e, susitarimų šiuose srityse ir taip pat dėl vidaus rinkos akto. Tiek Europos komisija ir parlamentas labai aiškiai e, kalba apie tai, kad e, pasitraukimo sutarties laikymas yra e, iš ankstinė sąlyga, klausimai likę yra sudėtingi, bet mes dirbame. E, Taip pat mes e, pasirengimo m, mm, informaciją teikiame visiems įvairiems sektoriams suinteresuotiems subjektams, e, numatydami įvairius e, scenarius pabaigos. Komisija komunikuoja apie tai, e, kalbam ir apie breksitą be susitarimo negalime atmesti net ir tos galimybės, jokios, bet siekėme pozityvaus tarimo. Antras klausimas apie mano darbo krūvį. Aš kaip e, vykdomasis atspirmininkas turiu užtikrinti koordinavimą, strateginės gairias e, finansų srityje ir prekybos aspektai bus pozityvus papildomi. Mes daug kalbame apie tai, kaip priekybą įstatyti į platesnį e, kontekstą Europos politikos ir mano e, kaip koordinatoriaus vaidmuo, kaip e, vykdomo vicepirmininko, gali būti visai naudingas. Dėl darbo krūvio galiu pasakyti, kad trys yra vykdomi vicepirmininkai, struktūra lieka tokia pat, koordinavimo vaidmuo kaip vykdomo vicepirmininko ir atsakingas žmogus, tas vicepirmininkas taip pat yra mm, už vietą generalinį direktoratą. Mano atveju tai buvo finansinių rinkų ir paslaugų direktoratas, dabar taip ir tarpus prekyba, o komisijos e, narė atsakinga už finansinius reikalus bus atsakinga už finansinius klausimus ir finansinės paslaugas. Aš priekybos klausimais net ir dabar užsijimu, Taip, jūs esate teisus, FISMA išliks mano kompetencijos rytyje kaip vykdomojo, vice, vykdomojo vicepirmininko. Tokia yra mūsų darbo struktūra, bet atrodo, kad visi trys vykdomi vicepirmininkai susitvarko su savo darbo krūviu ir aš aišku dirbsiu uh, labai aktyviai ir rimtai prekybos uh, politikos setyje. Uh, Papildomas klausimas trumpas. Jūs siekėte labiau integruoti prekybą į ekonominę politiką apskritai. Tai tuo met, jeigu taip yra, dar ir pramonė, pramonės politika jūsų uh, portfelį gėdžių traukti, tada jūs dirbsite keturiais etatais. Galbūt tai labiau pastebėjimas, o ne klausimas. Dėl pramonės politikos žinote, kad komisijos narys Breton užsima pramonės politiką ir iš tiesų taip, pramonės politika priklauso ekonomikos politikai. Pavyzdžiui, tam tikrų politikos sičių koordinavimas e, apima pramonės politiką ir vicepirmininkė Vestager tos reikalus koruoja ir kitus pramonės politikos e, dalykus koordinuoju net ir aš pats. Bet svarbiausias dalykas yra nuoseklus e, vientisas požiūris pagal skirtingas ekonomijos politikos sritis. Pastebėjimas. Aš nenorėjau jūsų kritikuoti, tai paprasčiausiai išsakiau savo susižavėjimą. Puiku. Dabar Saskė Brigmum. Dėkoju. Pone Dombrovski, jūs keletą kartų kartuote, kad prekybos politika turi tarnauti ES interesams, taip pat užtikrinti, kad mūsų vertybės ir standartai bus gerbiami e, sudarytos yra prekybos statys, aplinkosaugos, socialinės E, nuostos yra įtvirtintos, bet mes šiaip matome daug kur, kad dėje ne visur taip yra. Ir aš norėčiau konkrečių atsakymų iš jūsų. Kaip e, jūs galite tvirtinti ir galite pasakyti, kad su Vietnamu sudarę sutartį mes sukūrėme, sukūrėme pozityvę dinamiką. Uh, E, pavyzdžiui, iš karto aktyvuotas yra žmogaus teisų skyrius. E, ir ar tikrai nėra problemų? Jūs taip pat kalbėjote apie e, vieną šališkas priemonės, pavyzdžiui, užgertamas kelias patekti į mūsų rinką produktams pagamintiems žmonių, kurie dirba priverstinį darbą. Uh, Pavyzdžiui, ar galima tai užtikrinti prekybos santykiuose su Kinija? E, ar tikrai viskas šioje srityje e, gerai, ypač dėl patekimo į rinką produktų pagamintų priversinio darbo sąlygomis? Ačiū. Dėkui už klausimus. Laisvosios priekybos sustarimas su Vietnamu. Jūs jį paminėjote pirmiausiai. Taip, e, yra susirūpinimo dėl žmogaus teisų padėties Vietname, ypač dėl spaudos laisvės. Bet taip pat mes matome per pastarosius dešimtmečius ir pažangos, pirmiausia, socialinė ekonominė srityje. Iš dalies dėl to, kad mes dirbame glaudžiai su Vietnamu. Mes tik tai bendradarbiaudami galime daryti kažkokios įtakos, nusigrėždami e, to visiškai neužtikrinsime. Ir galima pasižiūrėti, kaip e, tos pastangos, e, kokiu davė rezultatų. Pavyzdžiui, mes reikalavome iš anksto prisimti Vietnamo tam tikrus įsipareigomis dėl uh, priversnio darbo TDO konvencija, taip pat 83 e, konvencija dėl vaikų darbo draudimo. ir aktyviai dirbant mums ir su Europos parlamentu, INTA komitetu konkrečiai, mes užsitikriname pozityvių rezultatų. Kinija. Mes jau kalbėjome apie tai. Dabar vyksta darybos dėl investicijų e, susitarimo. TSD skyrius yra numatytas e, prekybos ir tvarumo e, skyrius ir bus numatyta privaloma derama patikra. Tokiu būdu įmonės turės užtikrinti, kad uh, E, prekės yra mm, įsigijamos e, iš teisėtų šaltinių, kad tikrai nėra, pavyzdžiui, priversinio darbo. Papildomas klausimas. E, dėkoju. Mes laukiame teisės akto dėl įmonės socialinės atsakomybės, bet jeigu grįžime prie Vietnamo, tai aš galiu pasakyti, kad e, labai daug kur matome panašią situaciją kaip ir Vietnamo atveju žmogaus teisės yra pažeidinėjamos ir Kinija galima paminėti. Deja, mūsų vertybės nukenčia. Ir dar vienas dalykas - vaikų darbas, jūs minėjote tai mes girime tarsi mantrą kartojant frazę, kad vis nulinė tolerancija e, bus taikoma e, vaikų darbui, bet e, vis tik tai atrodo, kad ne uždra, ne, neįmanoma uždrausti produktų, kuriuos pagamino vaikai. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakote. Tos rytis iš tikrųjų reikalauja e, tolesnio dėmesio, reikia pagerinti situaciją juose, bet mums pagerins, pagerinti situaciją pavyks tik tada, kai dirbsime su tomis šalimis, nes daug rezultatų pasiekti negalime visiškai nebendraudami su šalimis priekybos politika yra svarbus elementas ir aš esu pasirengęs dirbti tam, kad užtikrinčiau, jog priekybos politika suvaidintų svarbesnį vaidmenį, įskaitant, e, pavyzdžiui, kaip tai, ką jūs minėjote, kad e, užkirtimas kelio prekia, prekių patikimi Europos Sąjunga tų, kurias pagamino vaikai, bet reikia ekonominio, politinio e, darbo tarp valstybių narių ir tų kitų šalių. Ir mes esame pasirengę suvaidinti deramą vaidmenį ir aš noriu pademonstruoti, kad e, prekybos politika tikrai e, palaiko žmogaus teisų klausimus. Ir pabaigai Alicija Šainmacher. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ponai Dombrovskijui, kad atvykote pas mus. Aš noriu paklausti apie skaitmeninę priekybą. Mes esame vertybių bendryje, didžiausia paslaugų e, eksportuotoja ir todėl mes turime nubriežti standartus taip pat ir skaitmeninės priekybos rytyje, kad neatsiliktų ES taip skaitmeninių technologijų požiūrių. Um, ko mes galėtumėm tikėtis iš jūsų šioje srityje? Ar jūs rūpinsitės, kad ES būtų lyderė pasaulyje, nustatant pat skaitmeninės priekybos standartus? Ar tai bus daroma daugia šalių pagrindų, ar, ar taip pat ir laisvos priekybos susitarimuose, kaip kad, pavyzdžiui, su Japonija susitarime, kas padaryta? Uh, uh, Ačiū už šį klausimą. Galbūt leiskite pradėti nuo to, kad pakartosiu, jog turime mm, įgyveninti duomenų apsaugos reglamentą, asmens duomenų apsaugą užtikrinti. E, tai mm, dėl tokio klausimo negali būti deramasi laisvos priekybos susitarimus sudarant, tai labai svarbu akcentuoti. Bet aišku, noriu pridurti, kad būtinai turime dirbti skaitminės priekybos rytyje Turime ir PPO e priekybos dėrybose dalyvauti. Aš tą pasakiau ir įžango žodėje, tai mums bus prioritetas. Mums reikia skaitminės priekybos, mums reikia srautų per sieną skaitmeninių, tos yra labai svarbu mūsų europinėms kompanijoms, ypač turint omeny ES skaitmeninę darbo atvarkę, kurią mes um, dabar E, stengiamės užtikrinti jos pažangą. Kai kurie tokie esminiai elementai būtų kokie, kaip mes e, PPO kalbame, laisvas duomenų judėjimas turi būti užtikrintas, e, apribojimai turi būti paremti viešos tvarkos, valstybės saugumo, kitais viešosios politikos pagristais tikslais, pasirimant tik tai, laikantis, aišku, tarptautinių įsipareigojimų. Uh, Ir komisija toliau vykdys savo vaidmenį, stebėdama, prižiūrėdama tokius apribojimus, kaip jie dėgiami trečiose valstybėse. Ir aišku, tos mm, diskusijos turi vykti nepažeidžiant es asmens duomenų apsaugos nuostatų. Tai taip mes žiūrime į e-priekybos diskusijas PPO kontekste ir dvišalių pagrindų taip mes. Mm, dirbame dėl skaitminės priekybos, turime atitinkamus skyrius mūsų priekybos dėrybose. Aš galiu, pamin galiu paminėti Naują Zelandiją, Australiją, kur labai ryškę dalį užima tas lausmės, galbūt labiau ne m, mm, priekyba prekėmis, bet priekyba paslaugomis labiau, taip pat ir skaitminė priekyba. Čia būtų labai svarbus tokie elementai, tai čia būtų tokie pavyzdžiai, kaip mes dirbame ir dvišalių pagrindų. Ar turite papildyti? papildomą klausimą? Taip, ačiū už Jūsų atsakymą. Man atrodo, greta asmens duomenų apsaugos e, klausimų, jeigu tą paliktumėm kiek nuo šaly, viena iš valstybių, kur būtų toks akivaizdus galbūt bendradarbiavimas skaitminės priekybos rytyje, tai būtų JAV. Ir aišku, mums reikia, kaip buvo sakoma, naujų um, pradžių su senais bičiuliais. Um, tai čia pasakytina ir apie mūsų partnerį už Atlanto. Ir jūs sieksite pozityvesnės darbo tvarkės su mūsų partneriais e, JAV, nes iš tikrųjų yra pernelyg daug nepanaudoto potencialo, kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su JAV. Ir taigi ir skaitinės priekybos rytyje. Ar jūs sieksite gilesnio, platesnio darbiavimo su JAV skaitminės priekybos rytyje, taip pat ir galvojant apie tokias naujai besiformuojančias technologijas, kaip dirbtinis intelektas ir taip toliau. Ir aišku, įvertinant visą bendrą kontekstą dėl e, besitęsiančių ginčių ir taip toliau. Erisu. Taip, tai yra viena iš bendradarbiavimo sričių su JAV, ką mes numatome, tai yra naujos technologijos, paslaugos, e, kurias įgalina skaitmeniniai pasiekimai, dirbtinis intelektas, ką jūs paminėjote. Taip, komisija dabar palaiko ryšių su JAV vyriausybė, galvojama apie ES JAV skaitmeninės priekybos, technologijų, tam tikrą tarybą galbūt, kad būtų galima judėti judėti į priekį, siekti pažangos tose srityse. Ir um, aišku, yra tam tikrų probleminių sričių, um, sakykime, kur uh, klausimas kyla dėl skaitmininių paslaugų apmokestinimo mm, ir EBPO kontekste darbas turėtų vykti, bet kadangi nėra tarptautinio sutarimo, mes esame pasirengę pasiūlyti mūsų ES ligmens pasiūlymą. Uh, nes mūsų ekonomikos tampa vis labiau skaitmeninės, skaitmeninės kompanijos um, moka uh, val, mokesčius. Uh, tik kartą, reikia, kad būtų logiška visa sistema užtikrinta dėl apmokestino ir, pavyzdžiui, dėl pirmos kiršnios um, tyrimų įvairiose valstybėse narėse, ką JAF yra pradėjusi, tai žinoma, ta, ta, žinome visą tą situaciją, visas tas tendencijas. Reikia užtikrinti tikrai prasmingą bendarbiavimą EBPO kontekste, sprendžiant tuos klausimus dėl apmokestinimo. Tai mes esam pasirengę su JAF bendarbiauti, kaip jau buvo pasakyta, priekybos informacijos technologijų ta taryba, aš jau minėjau, bet aišku, yra tam tikros įtampos, kurią visgi reikia išspręsti. Ačiū. Lot. Labai ačiū. Prieartėjome prie šio uh, klausiniai, intensyvaus klausinėjimo proceso pabaigos. Vicepirmininkė Dombrovski, dabar suteiksiu Jums žodį nedaugiau kaip penkiom minutėm tarti baigiamasias mintis. Uh, Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų pastebėjimus ir klausimus, taip pat dėkoju ir už galimybę pristatyti e, mano viziją dėl to, kaip turėtų atrodyti mūsų ES prekybos darbo atvarkė. Na ir uh, pristačiau mūsų planus ir tikiuosi, kad sulauksiu ne vien tik jūsų palaikymo, bet ir gilaus pritarimo. Ir jeigu mane patvirtinsite šiuose patvarkose, pareigose, tam prisimis bendradarbiausiu. Aiškus tvarkaraštis nustatytas na, ir yra nustatytas. Um, Tvarkaraštis iki lapkričio 15 dienos turi būti peržiūrėtas E, rėti rezultatai, o po to jau atvyksiu į jūsų komitetą, pristatysiu peržiūros rezultatus, po to galėsite susipažinti ir su komisijos komunikatu dėl priekybos politikos, jis bus pristatytas kitų metų pradžioje. Jame bus nustatyti priekybos politikos gairės, e, bus nurodyta, kokių galimybių, kokių kliučių galima tikėtis per ateinantį dešimtmetį, e, kaip žalinti priekybinius santykius. Tai aišku, nėra sudėtinga užduotis, tačiau, na, vis dėlto ES yra e, tas pasaulinis partneris, kuriuo pasitikima, kai kalba eina apie laisvą ir sąžininką priekybą. ES laikoma patikimu partneriu ir aš manau, kad tai yra didžiausia investicija į laisvos priekybos sutarimus, tai yra šitas pasitikėjimas pasaulyje. Na, ir tai duos naudos ypač MVI. Taigi tai yra tvirtas pamatas, uh, kuris leis e, toliau siekti gyvendyti mūsų klimato apsaugos, skaitmeninimo ir kitus prioritetus. Na ir Europos lyderystė nėra sukurta vien pamokslais. Mums e, pavyko pasiekti rezultatų prie prekybinio dėrybų stalo, įtikinant partnerius, pristatant mūsų interesus. Ir būtent taip e, mes galime sukurti koalicijas, kurios užtikrins ilgalaikę PPO reformą, nes pasaulinėms problemos reikalingi pasauliniai sprendimai. Ir tik tais dirbdami iš vien galėsime pasiekti darnaus vystimosi tikslų, o taip ir, ir Paryžiaus sutarimo įgyvenimo. Ir iš tikrųjų, tik tais taip galėsime užtikrinti tvarų atsigavimą po COVID-19 krizės. Brangus parlamento nariai, tikrai džiaugsiuos bendradarbiavimu su jumis tam, kad galėtume uh, tęsti dabartinius priekmius santykius, užmėgsti naujus, turime tęsti tarp atlantinius santykius. Na ir JAV ir ES turi bendrų uh, E, tikslų, mes siekime teigiamų pokyčių pasaulyje, taip pat turime dirbti ir su Kinėje ties pasaulinės svarbos klausimais, na, kartu siekiant užtikrinti, kad abiems, šalims būtų, abiems pusėms būtų sudarytos vienodos galimybės. Na, taip pat turime tampriai bendradarbiauti su artimiausiais kaimynas rytuose ir pietuose, su Afrikos žemynu. Taip pat turime stiprinti mūsų gynybą, o taip pat ir susitarimų vykdymo užtikrinimą. Tai taip galėsime užtikrinti, kad Europą apsaugos. Mes toliau turime būti tuo atvirumo žydiniu, tačiau, žiburiu, tačiau e, tai turi būti siejama ir su um, įsipareigojimu vykdymu užtikrinimu. Apibendrinant galiu pasakyti, kad iš tikrųjų šie laikai nelengvi, tačiau kai laikai sudėtinga, um, tai reikia lyderystės. Ir aš vadovavau kaip ministras pirmininkas Latvijai, kai teko įveikti finansų krizę, O komisijoje dirbo tuo metu, kai reikėjo bend, apsaugoti bendrus pinigus tam, kad rinkos galėtų tinkamiau veikti. Taigi šiandieną prašau galimybės vadovauti Europos prekybos politikai šiais tikrai neiškiais laikais. Na ir tempriai su jumis bendradarbiaudami tikiuosi užtikrinti poreikius atitinkačią dinamišką dinamiką. Būtent to reikia ir Europai. Dėkoju. Dėkoju, ponė vicepirmininkė Dombrovski. Na ir neužbėgant e, už akių koordinatorių posėdžio rezultatams, aš vis dėlto jums asmeniškai noriu padėkoti už konkrečius atsakymus į klausimus, kas ne visuomet yra savaime suprantama. Taigi dėkoju už tai, Koordinatoriai susitiks 5 valandą ir aptars e, klausimo įvertinimą. Dėkoju. Posėdis baigtas.